Dit is Ingo. So, ich bitte doch die. Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti į vietas. Darbo tvarkė mūsų labai intensyvi šią popietę. Turime svečią, sulaukėme pono Martinu Lydegardu, kuris yra Danijos klimato energetikos ir statybos ministras. Sveikinam atvykusi į aplinkosaugos komitetą. Jūsų viena iš kolegių buvo čia šį rytą. Mes norime išgirsti jūsų nuomonę susijusią su tarybos prioritetais, nes Danija, kaip žinia, pirmininkauja tarybai. Paskui kolegoms suteiksime galimybę jums užduoti klausimų Bus vienas klausimų raundas, galėsite atsakyti juos, o paskui bus antrasis klausimų raundas ir vėl turėsite galimybę atsakyti. O dabar iš karto norėčiau steigti Jums žodį. Prašom, ponė ministrė. Dėkoju. Pone pirmininkė, man didelė garbė šiandien čia atstovauti pirmininkaujančiai Danijai ir pristatyti Danijos prioritetus jūsų komitetui. Mes manome, kad jūsų komitetas yra vienas iš svarbiausių. Europos parlamentas apskritai yra ta vieta, kur užtikrinamos diskusijos. Tikiuosi, kad man, mums visiems pavyks kartu diskutuoti ir draugiškai dirbti būsimuosius šešis mėnesius. Taigi tikiuosi klaudaus bendradarbiavimo su jumis ir Europos parlamentu per artimiausių šešetą mėnesių. Valstybių narių ir piliečių didžiausias susirūpinimas yra ekonominė būklė ir finansų reikalai. Mes, būdami politikais, turime čia atremti didžiulius iššūkius. Turime pasirūpinti, kaip gyvens Europa artimiausiais metais. Šis Europos namas glaudžia daugelį Europos šeimų, jeigu tai galima sakyti, daugelį šalių. Tai yra visų mūsų namai, turime visi čia gyventi, tad ir išeičių ieškoti turime kartu. Atsakyti žvelgdami į šią krizę turime kartu dirbti, turime analizuoti susikloščiusią situaciją ir reaguoti ją jau dabar. Reikia suprasti, kad dabartinė ekonominė krizė nebus įveikta, jeigu nebus domimasi turimais ištekliais ir klimato kaitos iššūkiais jau dabar. Per pastaruosius dešimtį metų e, komunalinių paslaugų kainos išaugo daugiau negu kada nors anksčiau daugumą tų. Tų kainų yra susijęs su naftos kainų didžiuliu išaugimu. Tai taip pat buvo viena iš krizės sąlygų. Žaliavų kainos auga nuolatos, naftos išteklių mažėja. Klimato kaita gali sąlygoti didžiulės transformacijas. Nereikia būti mokslininku, kad suprastum, kad reikia imtis veiksmų, sudaryti veiksmų planus ir spręsti tas visas krizės, tokias, kokios jūs dabar yra susikloščiusios. Jūs ko gero žinote, ponė pirmininkė, kad naujoji Danijos vyriausybė priėmė sprendimą 40 procentų sumažinti CO2 iš metalus iki 2020 metų. Mes taip pat norime naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, pavyzdžiui, vėjo jėgainės norime pasiteilgti. E, turime būtinai įveikti šią išteklių krizę. Turime padėti šalims pereiti prie ekonomikos, kur nauduojama mažai anglies, kur išmeta mažai CO2. Tuo pat metu turime užtikrinti savo ekonomikos konkurencingumą ir turime užtikrinti, kad kainos bus normalaus lygio. Turime pasiūsti aiškius politinius signalus investuotojams. Turime iki 2030-40 parengti veiksmų planą, kurio laikysimės. Turime susitvarkyti, turime sutvarkyti atitinkamų būdų infrastruktūrą, kad iki 2020 pasiektume numatytus tikslus. Žalioji Europa yra e, vienas iš prioritetų pirmininkaujančiai Danijai. Tai yra taip pat svarbu, kaip ir įveikti ekonominę krizę. Beveik taip pat svarbu. Jeigu peržiūrėtume mūsų darbo tvarkė, pamatytume, kad ji intensyvi, keliamas tikslas mažinti 20 metais 20 procentų energijos e, suvartojimą. E, naftos 2011 siekia 35 milijardus eurų, 315, atsiprašau, milijardų eurų. Tai yra didžiulė suma. Visą tai reiškia, kad pastaraisiais metais šimtų milijardų išaugo naftos suvartojimas. Už šimtą milijardų daugiau buvo suvartota naftos negu anksčiau. Taigi yra būtina investuoti į ateities technologijas, o ne tik investuoti į naftos gavybą už ES ribų. Yra, turi, pa, buvo pasirašytas susitarimas ir tai padės ES siekti geresnio energijos efektyvumo, bus galima sutaupyti didžiulės sumas pinigų, milijardus eurų, jeigu bus pasitelktos naujos technologijos ir atsinaujantis energijos ištekliai. Jeigu bus tinkamai gyvendinta veiksmingo energijos naudojimo direktyva, bus galima išspręsti daugybę problemų. Kai kurios šalis, kai kurie sektoriai e, turi būti e, tobulinami labiau, šalis turi priimti gerus sprendimus. Sunkumų lieka, tačiau esant ekonominiam kontekstui labai svarbu pasižiūrėti kainos ir kokybės santykiai siūlomų sprendimų. Tai reiškia, kad kartais savo užmojus turime sumažinti turime neužmiršti kainos aspektų ir turime priimti tokius sprendimus, kurie būtų gyvendintini. Mes savo siekių vis tik mažinti neturėtume, turime likti ambicingi. Tačiau kartais galėtume būti lankstesni, pavyzdžiui, dėl emisijų direktyvos. Vyks ta dėrybos ir tai irgi yra vienas iš esminių klausimų pirmininkaujančiai Danijai. Pirmininkaujant e, ponui Peter Lyze vyko diskusijos. Iki 2050 metų buvo parengtos kelio gairės. E, stebėjau, kok, mes susipažinome su jūsų komiteto parengtų pranešimu šiuo klausimu ir taip pat vyks diskusijos su kitomis suinteresuotomis pusėmis. ES klimato politika yra svarbus dalykas. Svarbu, kad būtų ir toliau diskutuojama apie tai, kaip sukurti tokią ekonomiką, kur vartojama mažai anglies ir kur CO2 išmetalų kiekis mažėja. Šio komiteto balsas, parlamento balsas, yra labai svarbus. Turime dirbti visi kartu, kad pasiektume mums visiems svarbių tikslų. Visa sprendimai turi būti prieimi, kad e, būtų lengviau pereiti prie tokios ekonomikos, kur vartojama mažai anglies. Jūsų komitetas domėjasi šiuo klausimu ir mes manome, kad yra signalų, kurie gali padėti pritraukti investicijas būtent į tokios ekonomikos plėtojimą. Jeigu Europos parlamentas paremtų mūsų siūlymą darybose su taryba, būtų žengtas svarbu žingsnis. Svarbu laikytis energetikos plėtojimo kelio gairių plano. Turime užtikrinti tinkamą energijos taupimą ir atsinaujinančių išteklių naudojimą. Turime atsižvelgti į kelio gairių planą susijusių su efektyviu energijos naudojimu ir 30 ir 40 metais pramonė galėtų e, numatyti, jau būti investavusi tinkamai, kad jau tais metais pasiektų pirmosios naudos. Tačiau tam svarbu yra tinkamai pasiruošti tarptautiniams dėryboms. Durbano susitikimas. Na, galbūt galėtume sakyti, kad rezultatų buvo pasiekta neblogų. Šalis buvo pasiruošusios pakankamai neblogai dalyvauti šiame susitikime. Europos Sąjunga pasiekė savo pozicijos ir galėjo tinkamai pareikšti savo nuomonę. Buvo džiugu matyti, kad daugelis iš jūsų dalyvavo Durbano susitikime. Europos Sąjunga parodė, kad ji yra viena iš proceso lyderių. Tačiau svarbu, kad ir kiti partneriai klimato klausimų nepamirštų. Kai kas kelia klausimus apie tai, kad svarbiau galbūt būtų dabar spręsti ekonominės krizės klausimus, tačiau tuo pat metu iš mūsų daugelis parodė, kad ES gali kalbėti vieningai ir pareikšti savo poziciją vienbalsiai. Dėkoju už tai. Daugelis iš mūsų mano, kad reikia šios pasiekimus įgyveninti ir čia Europos parlamentui tenka ypatingas vaidmuo, reikia pasirengti naują strategiją, priimti naujus sprendimus ir siekti, kad būtų einama į priekį. Mums būtina tai daryti, kadangi durbano sprendimų pačių savaime neužteks. Reikia iki 20 metų užpildyti dar šioje srityje egzistuojančias spragas, kad būtume stiprus. Daugelis iš jūsų palaiko ryšius su kolegomis parlamentarais kitur. Ir tai, aišku, yra svarbus žingsnis, nes padės pareikšti Europos parlamento turimą poziciją klimato kaitos klausimais. Tai taip pat yra svarbus signalas besivyštančiom šalims. Aš tikiuosi, kad bus priimti saistantis sprendimai, susitarimai ir juos bus galima įgyvendyti nuo 2020 metų. Tačiau tuo pat metu situacija tebelieka sudėtinga, nes nebuvo pasiekta jokio sustarimo dėl dabartinio išmetalų kiekio sumažinimo. Europos Sąjunga ir jos partneriai turi palaikyti nuolatinį spaudimą šalims, kurių užmojai prisidėti prie taršos mažinimo yra mažesni. Svarbu, kad suinteresuoti ekonomikos sektorių dalyvautų procese nuo 12 metų. Čia mums tenka rimtas darbas pasiekti reikiamus susitarimus. Tikiuosi, komisija paskelb savo siūlymus iki 20 metų tikimės, tie, tik, tie tikslai, kurie buvo numatyti pasiekti iki 20 metų, nebus sumažinti. Tikimės, kad galėsime sėkmingai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir tų tikslų visi kartu siekti. Mes taip pat pasisakome už reglamentą susijusi su šiltnamio efektą keliančių dujų išmetimo mažinimu nes jo šios dujos turi didelės įtakos klimato kaitai. Mes norėtume, kad būtų sudarytas sustarimas tarp parlamento ir tarybos dar šiemet šiuo klausimu. Mes taip pat rengiamės būsimoms konferencijoms ir tikimės, kad galėsime parengti bendrą Europos Sąjungos poziciją, kurią galėsime ten pristatyti ir tikimės, kad galėsime tęsti savo bendradarbiavimą su šalimis partnerimis. Esame pasirengę diskutuoti dėl naujų vystimosi tikslų, dėl naujos energetikos naujų tikslų. Jūs rytoj, regi, susitiksite su mūsų aplinkosaugos ministru, kuris detaliau jums galės pristatyti šį aspektą. Mes jau sulaukėme ir mokslinių e, pranešimų, kur kalbama apie tvarą plėtrą. Mes esame pasirengę dėti pastangas, kad sėkmingai vyktų tolesnės darybos ir ketiname remti komisijos pasiūlymą, kai dėl reglamento dėl dujų gavybos Nepaisant šio sektoriaus fragmentacijos, mes raginame visas įmonės laikytis panašių taisyklių išgaunant dujas offshore'inėse zonose. Ir tai yra labai svarbus dalykai, kad būtų galima išvengti gamtos katastrofų. Mes norime skirti pakankamai laiko būtent šiam reglamento siūlymui ir tikimės ir čia Europos parlamento paramos. Pane pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, dėkoju Jums uždėmesi ir tikiuosi, kad diskusija tęsis, Jūs turėsite klausimų, o aš galėsiu maloniai į juos atsakyti, nes laikas yra iš tikrųjų ypač svarbus, turime atlikti didelius darbus. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Minister, für die Präsentation des sehr Dėkoju. Ačiū ministrė už jūsų išsamų pasisakymą, už jūsų ambicingos programos pristatymą. Ir dabar pradėsime pirmąjį klausimų raundą. Elizaveta Gardinį iš EPP frakcijos. Dėkuoju. Dėkuoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū už jūsų išsamei pristatytą labai įtikinamą programą. Gyvename tokiu nelengvu laikotarpiu, sudėtingu laikotarpiu, nes negrįžome iš Durbano konferencijos, kur rezultatai galbūt šiek tiek nuvylė ir nemažai kritikos dėl jų buvo išsakyta. Aš manau, kad Na, pati galėčiau pasakyti, jog ne, ne taip pesimistiškai žvelgiu į tuos rezultatus. Kadangi EPP tradicijai, pagal tradiciją sakoma, kad tai, kas yra blogo, dažnai iškviečia gerus dalykus, išaukia juos. mes galbūt turėjome kažkokių utopinių lūkesčių ir netiek buvome linkę prieš ten vykdami ieškoti konkrečių rezultatų. Tačiau šiaip ar taip pasiekėme teigiamų rezultatų ES piliečiams, nes jie dabar nebūtinai laukia kažkokių idealių rezultatų, jie nori ko nors gero, kad būtų pasiekta. Tad noriu jūsų paklausti štai ko. Europos Sąjungos viena iš silpnybių yra ta, kad trūksta skaidrumo, trūksta komunikavimo, netinkamai yra išaiškinami tie pasiekti rezultatai. Komentarų apie juos stinga. Komisijos reglamento siūlymas ir ir, ir, ir komentarai dėl šiltnamio efektą turinčių dujų tvarkymą regis yra tie dalykai, kurie yra pozityvūs. Norėčiau paklausti, kaip manote spręsti šią problemą, kuri man atrodo esminė, nes nuo to priklauso, koks bus Europos įvaizdis likusio pasaulio akise. Man atrodo, mes turime aiškiai pasakyti, kokiu rezultatu pasiekėme, pakomentuoti tuos rezultatus. Mūsų politika turi būti skaidri, aiški ir konkreti, kad visi žinotų, kokius įsipareigojimus prisėmėme besivystančių šalių atžvilgių. Net susidėjus tokiai ne visai palankiai konjunktūrai, esant tokiai geopolitiniai situacijai, turime nepamiršti tų įsipareigojimų, nes geopolitinė padėtis keičiasi. Manau, kad Durbano susitarimai vis dėlto buvo susijęs su labai svarbiomis rytimis. Nebe paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio situacija vyrauja iki dabar, ji yra gerokai pasikeitusi situacija dar sudėtingesnė. Nebėra taip, kad mažiau išsivyščiusios šalis neva yra nusiteikusios prieš labiau išsivyščiusias. Ne. Tiesiog besivyštančios šalis dabar gali dalyvauti dėrybose prie vieno, stalo, prie vieno stalo su labiausiai išsivysčiusiomis šalimis ir tarti ten savo svarų žodį. Kai dėl prisimamų įsipareigojimų lyginant su Kyoto susitarimu. Kaip manote, pavyks visą tai sureguliuoti? Kokie visi pareigūnai? Kaip jums atrodo? Ačiū. Lieber eh, Minister Martin Lydė. Ponas Lainen, ponė tarybos pirmininkė, ponė ministrė, sveiki atvykę, sveikiname parengus Danijos pirmininkamo programą. Jei plačiai pritariama mūsų komitete, Jūs be kita ko nuosekliai laikotės nusibrieštos pozicijos. Rytoj kalbėsime labiau apie, apie ekonomikos reikalus, sveikatos reikalus. Mes turime įveikti krizę, būtina kalbėti apie ekonomikos augimo e, tikslus. Kaip manote, ar pavyks pasiekti žaliojo taip vadinamo ekonominio augimo, ekologinio ekonomikos augimo? E, Energetikos efektyvumas ir aplinkos apsauga galėtų būti tie dalykai, kurie gali padėti išeiti iš krizės. CO2 išmetalų kiekis turėtų būti žemas ir mes turėtume siūlyti 1,2 milijardų sertifikatų ir siūlyti turėtume e, atsisakyti anksčiau galiojusios teršos leidimų sistemos. Ar jūs manote, kad mes turėtume kaip nors tą sistemą patikslinti, atnaujinti, kad galėtume ją pritaikyti prie esamos padėties. Žinome, kad situacija nelengva. 2050 metų kelio gairių planas e, apima 40 metų perspektyvą. Viskas dar pakankamai aptaku. Kalbam apie 2030 40 metų kertinį mūsų planų akmenį. Galbūt 2030 galėtume numatyti konkrečius planus, galbūt galėtume numatyti saistančius kažkokius įsipareigojimus, kad investuotojai žinotų, kur jie investuoja ir ko jie gali laukti. Sėkmės pirmininkaujant. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū, kolega Peterlyzė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Ačiū ir už tos gerų žodžius dėl energetikos efektyvumo. Mes iš tikrųjų prieimėme tokią nuomonę ir tai yra ne tik mano nuopelnas, bet ir kolegų svaraus indėlio reikalas. Vakar mes nusprendėme taikyti naftos embargą Iranui. Mes šiuo atveju baudžiame ne tik Iraną, bet ir patį save, nes užauks kainos. Tai yra nebejotina. Tad turime būti kuo labiau energetiškai nepriklausomi, autonomiški ir turime siekti energetikos efektyvumo tikslų. Noriu taip pat pasakyti, kad valstybės narės nori siekti energetinio efektyvumo, bet skundžiasi dėl kai kurių priemonių, kuriomis to efektyvumo siekiama. Norėčiau užgirsti jūsų situacijos vertinimą. Jeigu turėtume saistančius, užfiksuotus, aiškius tikslus, dėtų pasiekti geresnių tikslų negu tik e, rekomendacijų taikymų, bet regis be Danijos niekas daugiau tokiam konkrečiam tikslų formulavimui nepritarė. Norėčiau, kad jūs pasakytumėt savo nuomonę šiuo klausimu. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti, aš jau buvo paminėtas, tai yra prekyba taršos leidimais. Mano frakcija mm, turėjo daugiau pakeitimų, negu jų buvo įtraukta į dokumentą. Prekyba taršos kvotomis turėtų būti tas dalykas, kur situacija reguliuojama ne tik reglamentais. Manau, kad viso, visi mano, visos įmanomos pajamos jau buvo suplanuotos ir dabar remiamasi tam tikromis paskatomis, tačiau Galbūt kai kas iš jūsų kolegų taryboje galėtų padirbėti prie šio klausimo. Dabar dėl 2020 metų tikslų. Kai kurios valstybės narės pasisako už 30 procentų, galbūt reikėtų dabar jau siekti kompromiso. 3-4 metus galima diskutuoti dėl 30 procentų, tačiau manau, kad 45 procentai daugeliui būtų tinkamas skaičius. Mes Durbane nepasiekėme tiek, kiek norėjome. Tad gal būtų dabar laikas priimti tokį sprendimą ir nutraukti tuos pernelyg ilgai vykstančius ginčius. Ačiū ministrė už tai, kad šiandien e, susitikote su mumis Aš e, turiu klausimą apie dervas. Žinau, kad e, ir tarybai, ir parlamentui tai labai aktuolus klausimas, nes parlamentas turi duoti savo sutikimą dėl kūro kokybės direktyvos ir mes jau ilgai laukiame konkrečių pasiūlymų čia parlamente. Žinau, kad yra klausimų, dėl kurių mes nesutarėme, nes nėra ir vieningos tarybos pozicijos, tačiau parlamente, plenarinėje sesijoje mes aptarėme jau šios klausimus ir buvo išreikštas pritarimas komisarės Hildegard pozicijai. Ir mes įsigilinome į vairius uh, mokslinius tyrimus. Taigi, mus domintų jūsų nuomonė, kaip šis klausimas bus sprendžiamas vėliau, kaip galima užtikrinti tinkamą kūro kokybės direktyvos įgyvendinimą. Ačiū. Teodoras Silikakis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Pradėsiu nuo Durbanos konferencijos. Europos Sąjunga ten pasirodė tikrai neblogai. Europos Sąjungos patikimumas klimato politikos rytyje e, išaugo. Be abejo, ko gero, galima buvo pasiekti daugiau sėkmės, jeigu 2009-aisiais Kopenhagoje būtų pasiekta to, ko norėjome tada pasiekti. Būtume galėję dirbti žymiai sparčiau dabar. Tuomet mes turime šiek tiek vilties, tačiau dabar, at, e, bet tuomet irgi buvo tokios nuotos, kad gali sužlugti mūsų politiką. Ir tuomet galėčiau, ir galėčiau minėti pavyzdį, kas atsitiko per artimiausius keturis metus Junktinėse valstijose. Uh, Aš manau, kad mes dabar turime pasirinkti ir alternatyvą savo klimato politikai, savotišką paralelinę klimato kaitos politiką, jeigu nepavyktų įgyveninti pirmosios. Ir čia pereinu prie prekybos taršos leidimai sistemos. Energetikos efektyvumas yra ta politika, kuri, kuriai reikia skirti didelį dėmesį. Mes turime įgyvendinti ją be išlygų ir turime visi dėti kuo didesnės pastangas siekdami energijos efektyvumo. Tačiau mums reikia vėl peržiūrėti tą prekybą, tar, prekybos taršos leidimai sistemą. Jūs kalbėjote apie CO2 kainą. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad kai kam tai gali būti pelninga prekyba, ypač šitais ekonominės recesijos laikais. Juolab, kad sunku numatyti, kas dar gali įvykti. Taigi mes turime, primdami bet kokius sprendimus, užtikrinti, kad šalis nebus pernelyg apkrautos ekonomiškai, kad joms nereiks mokėti papildomai angly, dėl anglijas naudojimo. Mes tiesiog gaminame mažiau daugelį Europos vietų. Tai reiškia, kad mažiau teršiame mes, todėl daugiau teršia Kinai, nes ten gamyba išaugusi pastarojų metų. Parvykome iš Turkijos štai neseniai, Envi komiteto nariai ten lankėsi. Turkija jau pasiekė Europos Sąjungos taršos lygį per pastaruosius dešimt metų. Ir kol kas jiems neteko dėl to mokėti. Mes turime vėl peržiūrėti visą tai, vertinti naujus faktus susijusius su klimato ir energetikos politika. Taip pat turime įvertinti ir tą faktą, kad energijos, kad energijos efektyvumas produktyvumą užtikrinantis darbo vietų kūrimas yra įmanomas dalykas. Pavyzdžiui, žinome, kad vėjo jėgainių gamyba dabar patiria didžiulį konkurencinį spaudimą, nes Kinija ėmėsi gaminti tas jėgaines. Dažnai tų jėgainių gamybos ES įmasi Kinija dabar jau. Pavyzdžiui, tiek vėjo jėgainės, tiek uh, Saulės baterijos dabar gaminami e, Europos Sąjungoje vadovaujant Kinijai. Ką apie tai tokia situacija manot? Ačiū. Speaker, Analysis Bas Eichelt. Thank you, Mr. Chairman. And... Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ir kolegai iš e, Graikijos. Iš tikrųjų, jeigu Turkija prisijungs prie ES, tai e, taip pat naudos priekybos taršos leidimo sistema. Bet čia šiek tiek nesusijusi pastaba. Dabar kreipsiuosi į ministrą. Tiesiog nesusilaikiau neišsakęs šios pastabos. Dėkoju ministrė už tai, kad išsamei pristatėte savo klimato srities darbo tvarkę ir dėkoju už tai, kad e, užsibrėžėte ambicingus tikslus. Džiaugiuosi, kad turime tokį ambicingą ministrą, nes. Um, Praėjusį pusmetį neturėjome klimato ministro, tai jau dabar uh, situacija pagerėjo. Jeigu suprantu, veiksmingas energijos naudojimas jums labai svarbi tema, taip pat mūsų e, įvaizdis tarptautinių lygmenių ir netarši ekonomika. Mes visi sutarėme dėl šių prioritetų, tačiau kažkaip man vis dar atrodo, kad yra neaišku, kaip visą tai, visus šios principus paversti realiais veiksmais. Galbūt galėtumėte paaiškinti. Visi šie dalykai susiję. Jau vakar mes kalbėjome apie, kad G77 vadovas ragina ES didinti savo ambicijas. Tai svarbu ir besivystančioms šalims. Tai pirmiausia, turime nuspręsti dėl savo vidinės politikos. Jūs taip pat kalbate apie veiksmų planą ir tarpinius tikslus. Na, mes išradome šios žodžius, nes žodis tikslai mums jau nebepatinka. Ir vienas iš tų tarpinių tikslų yra 25 procentų sumažinimas iki 2020-ųjų. Tai jūs nelabai aiškiai pasisakėte mm, dėl šio aspekto. Toliau veiksmingas energijos naudojimas. Ko gero, jeigu mes veiksmingai naudosime energiją, tai galbūt dar didesni pertekliai pagal priekybos prie, taši, tašos leidimais sistemą. Taigi situacija šiuo požiūriu blogėja kasdien. Aš esu žalesis, tai nedažnai kalbu apie Vokietijos banką Deutsche Bank, bet dabar pacituosiu ką sako šis bankas. Jis sako, kad pagal jų analizę dabar svarbi tik anglės kaina. Nes e, tikimasi, kad politikai priims kažkokius sprendimus dėl priekybos taršos leidimais sistemą. Tai jūs sakote, kad taip, sprendimus dėl šios sistemos reikia priimti, bet nepasakėte, kokie konkrečiai bus tie sprendimai. Uh, Jums pirmininkaujant laikas daryti konkrečius sprendimus. Tai ar jūs esate pasirengę tai padaryti ir ar esate e, pasirengę vadovautis ir Europos parlamento nuomonė šiais klausimais ir kada jūs ketinate imtis konkrečių veiksmų. Ir galiausiai dėl dervų. Iš tikrųjų svarbu kokioms šalims kyla daugiausia problemų. Kalbame apie Prancūziją, Niderlandus, Junktinę karalystę ir turime apsispręsti, kam čia priklauso lemiamas žodis vyriausybėms ar įmonėms. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ministrui galimybę atsakyti Ačiū, dėkuoju visiems už klausimus ir pastabas ir tikiuosi, kad man pavyks atsakyti į daugelį. Jie visi, aišku, aktualūs. Pradėsiu nuo pradžių, panios Gardinė. Klausimas apie stebėsenos mechanizmą ir kas bus daroma šioje srityje. Aš visiškai sutinku su jumis. Tai labai svarbu ir ne vien todėl, kad svarbu žinoti, ką mes patys darome, bet svarbu tinkamai ir informuoti mūsų partnerės, pavyzdžiui, mažiausiai išsivyšiusias šalis. Me, mūsų partneriai turi žinoti, ką mes darome, turi būti aiškus finansavimo klausimai ir turime informuoti, kas jau dabar yra pasiekta. Tai svarbu bendradarbiaujant su partneriais. Bet, e, aišku, taryboje tik prasideda darbas su šiais klausimais, tai kol kas konkrečių šio pasiūlymo elementų negalėčiau išdėstyti, bet mums tai yra svarbis rytis ir mes tikrai daug dėmesio jam skirsime, nors galbūt jis bus išspręstas vėliau, ne pirmininkaujant Danijai. Toliau Džio e, Lainin klausimas apie aplinką tausojantį augimą. Taip pat e, jis klausė apie ETS, priekybos taršos leidimais sistemą. Žinote, kad gruodžio mėnesį buvo patvirtintos tarybos išvados, kuriuose e, visi raginami užtikrinti, kad žalis augimas jo būtų pasiekta kuo greičiau Europoje. Na ir tai, kas dabar daroma šioje srityje, siekiama pritraukti privačias investicijas, kurios padės užtikrinti tą aplinką tausojantį augimą. Na, daug klausimų buvo užduota apie priekybos taršos leidimais sistemą, buvo klausta, kaip nustatyti tinkamą kainą. Noriu pasakyti aiškiai, taryba pripažįsta, kad dabar kainos anglės rinkoje yra daug žemesnės, nei mes tikėjomės, kurdami pačią sistemą. Ir taip likti dabar negali, toks kainų lygis išlikti negali. Kaip žinote, yra daug veiksnių, kurie daro įtaką kainai anglės rinkoje. Ir na, yra tam tikrų veiksmų, kurių mes galime imtis. Na ir mes manome, kad pirmiausia reikėtų patvirtinti netaršios ekonomikos planą ir e, užsibriežti, kad e, numatyti 40 procentų sumažimo tikslus iki 2030 metų. Buvo užduotas klausimas ir apie 2020-uosius. Kaip jūs žinote, dabar mes laukiame valstybių narių analizės, kuriam pateiks komisija netrukus. Ir taryboje prasidės diskusijos Dabar, kaip žinote, taryboje trys šalis - Danija, Junktinė karalystė ir Švedija pritarė 30 procentų tikslui. Jeigu dėl to bus pasiektas sutarimas taryboje, tai kitos. Tiksliau, mes sieksime sutarimo ir jeigu kitos šalis nesutiks, tai aišku, mums nepavyks patvirtinti tokio tikslo taryboje. Taigi žiūrėsime, kokios bus valstybių narių pozicijos po tos analizės, kuri bus e, pateikta. Na ir manau, kad viskas turėtų būti aišku. Pirmiausia bus e, išvados dėl netaršios ekonomikos veiksmų plano. Ir tada mes galvosime apie rezervą, apie kainų lygį. Bijau, kad jeigu pats procesas bus vykdomas netinkamai, tai mes nieko nepasieksime. Uh, Taigi turime viską tinkamai padaryti dabar, kad vėliau pasiektume galutinį sprendimą. Manau, jūs teisus, mes turime pasiekti dar šiemet kažkokio sprendimo dėl priekybos taršos leidimais sistemos. Ponas Peter Lyze uždavė klausimą, kurį aš bandau prisiminti. Klausimas buvo apie privalomus saistančius tikslus ir direktyvą. Prieš keletą metų taryboje vyko diskusija, ar reikėtų visom šalims nustatyti privalomus tikslus ar ir numatyti laisvė valstybėms narėms spręsti, kaip tų tikslų pasiekti, bet daugelis valstybių narių tų privalomų tikslų nenorėjo. Tai vietoj to mes pasirinkome alternatyvų sprendimą ir manome, kad jis ir toliau turėtų galioti. Nemanome, kad tarybos pozicija artimiausių metų šiuo klausimu keistusi. Ir mm, dabar Europos parlamente ITRE komitete yra pateiktas atitinkamas pasiūlymas. Manau, kad galėtume juo ir vadovautis. Mes manome, mes galime suteikti valstybėms narėms tam tikrą veiksmų laisvę, jeigu jos iš tikrųjų pasiekė užsibrieštų tikslų. Mes tik tai norime užtikrinti, kad būtų pasiekti tikslai. Tik šia prasme nėra jokio lankstumo. Turi būti pasiekta tų tikslų, kurie buvo nustatyti taryboje. Tačiau manau, kad birželio mėnesį, jau pirmojų svarstymų, mes patvirtinsime atitinkamą sprendimą. Toliau buvo užduota klausimų apie dervas. Tarsens. Komisija pateikė pasiūlymą, kaip reikėtų apskaičiuoti emisijas pagal skirtingas kūro rušis ir kaip suprantu, šis pasiūlymas vis dar yra aptariamas taip vadinamame tarybos kūro kokybės komitete. Kaip ir jūs, aš tikiuosi, kad bus pasiekta pažangos jau artimiausių metų ir kad bus pasiūlytas sprendimas ir bus sutarta dėl visiems priimtinų paskatų ir iniciatyvų. Aš pritariu tiems išsakytiems e, teiginiams, na, Ir turime tiesiog palaukti konkrečių sprendimų. Ponas Kilakakis kalbėjo apie antrąją ar alternatyvę klimato politiką. Mes turime įvertinti, kas mums pavyko ir kas nelabai ir ką galėtume pakeisti. Aš uh, Kalbėdamas savo pasisakymę, stengiausi pasakyti svarbiausius dalykus, būtent kainų kilimas, kurį stebime pastaraisiais metais, skatina mus naudoti kuo daugiau atsinaujinančių šaltinių ir veiksmingai naudoti energiją. Mes turime užpildyti dabar egzistuojančią spragą. Visi esame užsibrėžę dviejų laipsnių klimato atšilimo tikslą. Tam, kad jis būtų pasiektas, visi regionai turi atlikti savo užduotis, pasiekti savo tikslų, ne vien Europos Sąjunga. kokia bebūtų mūsų klimato politika, Manau, kad Europos pramoniai ir verslui, taip pat ir Europos ver... vartotojams ta politika turi būti palanki. Ir iš esmės mes turime įsiklausyti į pramonės verslo atstovų nuomonę. Mes negalime, tarkime, išvaryti pramonės atstovų iš Europos. Manau, kad jeigu dabar mes nesiryšime investuoti į ateitį, tai po penkerių dešimties metų Europos pramonė tikrai ar pramonės atstovų bus ne tiek, kiek yra dabar. Stengiuosi atsakyti į visus klausimus, jeigu kažką pamiršau, prašau priminti. Pradedame antrą klausimų turą. Labai ačiū ministrui. Dabar Karlans Falarjans. Ponas ministrė, man labai patinka, kad kalbate apie tikslus, kurie yra persunti vilties, nes šiandieną kaip tik tais matome, kad dėl politinių dalykų kyla didžiulio susirūpinimo. Bet matau, kad viskas keičiasi ir keičiasi į gerą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš esu už e, realistinius tikslus Europoje iki 2020 metų ir po jų. Aš už tai balsuosiu. Aš um, norėčiau paklausti, ką jūs darysite kaip ministras pirmininkaujančios valstybės, kad uh, apspręstos taisyklės Europoje būtų sėkmingai įgyvendinamos, taikomos. ką iš tiesų įgyvendino, kalbant apie klimatinę politiką per 20 ar, ar 5 paskutinius metų visos 27 Europos valstybės. Turiu prisipažinti, kad dėja esu šiek tiek nusivylęs, nes kalbam apie 20 procentų, apie 30 procentų, ginčijamasi, laužomos jėtys. E, žinoma, nelabai lengva, nes politika yra tokia jau sritis, bet dar sunkesnis dalykas yra įgyvendinti ir, ir, ir, ir dar sunkiau pažiūrėti, kaip ten viskas e, vyks naujosiose šalyse. Tačiau ir senų užtenka šalių. Pasižiūrėkite, kad ir Belgijoje arba aplinkuje, kokie tikslai, kaip tie tikslai įgyvendinami ir pamatysite, kad toli gražu tai paprasta nėra. E, taigi norėčiau kad išaiškintumėte, kaip galvoja pirmininkaujanti šalis tokią problemą spręsti. Jūs sakėte, kad tikslai turi būti e, gerai apibriežti, instrumentai lankstus, aš visiškai tam pritariu, tačiau vieną ar kitą dieną reikės pasakyti, kada konkrečiai viskas pradedama, kada konkrečiai yra pradedama taikyti numatytas priemonės, nes dažnai pastebima, kad e, numatomi kažkokie tai penkerių arba dešimties metų laikotarpiai, o valstybės narės tų laikotarpių nesilaiko arba tuos laikotarpius kaip nors, arba ką nors, kai turi įgyventinti, tai nustumia į patį laikotarpio, pačią laikotarpio pabaigą. E, arba pasako, kad pavyzdžiui įgyvendinti tai, kas numatyta CO2 išmetimo srityse, įgyvendinti neįmanoma. Taigi mums reikia labai patikimų kriterijų bet neturiu atsakymo, ką iš tiesų jūs galvojate padaryti, kad e, ta sistema, prekybos kvotos leidimai sistema, būtų sustiprinta, nes kol kas e, ta sistema griūva, su kainomis neaišku, kas darosi. Darybos durba negalėjo sugriūti būtent dėl to, kas vyksta Lenkijoje. Tad kodėl visko nepasakius atvirų tą tekstu, kad žinotumėm, kokia situacija ir kad galėtumėm veikti. Žinau, kad klausimai toli gražu nėra labai malonus, bet jūs esate tarybos pirmininkas, jūs dabar pasisakykite ne kaip ministras, o kaip tarybos pirmininkas. Tad aš laukiu tokio būtent atsakymo ir atsiprašau, jeigu per ilgai uždavinėjau savo klausimą. E, reikėtų gal dar sutrumpinti laiką, kad visi kolegos galėtų paklausti. Dėkuoju už Jūsų pasisakymą. Džiugu matyti Jūs vėl čia Bruselėje, ponė ministrė. Jūs minėjote, kad egzistuoja spraga tarp tų pažadų gyvendinti vienus ar kitus įsipareigojimus mažinant taršą ir realių, realų gyventimo tų tikslų praktikoje. Man atrodo, yra mūsų didžiausia problema tarptautiniu mastu. Mes juk žinome, kad turime klima, kovos su klimato kaita, jungtinių tautų konvenciją sunku gyveninti. Gal galėtumėt pakomentuoti šiek tiek plačiau, kaip mes turėtume spręsti šios klausimus, kaip užtikrinti tinkamą egzistuojančių sprendimų gyvendinimą. Yra daugelis šalių pasaulyje ir ES valstybės, kai kurias įskaitant, kurios išleidžia daugiau pinigų subsidijuodamos iškastinio kūro gavybą, negu vystydamos žaliuosius, taip vadinamus, šaltinius. Ar galėtumėte apie tai pas pasakyti keletą žodžių, yra kokiu nors iniciatyvų, tendencijai pakeisti? Jūs galbūt nepaminėjote tiesiog šito tų tendencijų esama, galbūt kolegoms būtų naudinga sužinoti, kad jūsų vyriausybė Danijoje imasi priemonių šią kryptimį. Aš manau, kad tai yra puikiai iniciatyva, labai plataus užmojo iniciatyva. Aš manau, kad reikėtų čia kalbėti apie būtent tokius sprendimus. Labai ačiū. Tuje būti ir klausytar. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pasveikinti, kad buvote išrinktas eiti šioms pareigoms, taip pat norėčiau padėkoti ministrui už dalyvavimą. Norėčiau iškelti klausimą. Aš kiek mažiau optimistiškai žiūriu į Durbano rezultatus esu įsitikinęs, kad kol nebus duotas politinis atsakas į valio e, e, deklaraciją, problemos išspręsti negalėsime. Aš norėčiau, kad priimtumėm sprendimą. kuris būtų paremtas nemokamais tašos leidimais manau, kad kažkokią tai reikėtų, kažkokio reikėtų teisingesnio ir labiau subalansuoto atsako ieškoti. Be to norėčiau pasakyti, kad jūs ko gero teisus minėdamas e, darbo tvarkę po 2050 metų. Tačiau jūsų dėmesį norėčiau atkreipti į vieną dalyką. Tarptautiniai susitarimai bus labai sunkiai pasirašomi, vis sunkiau ir sunkiau pasirašomi, nes, sakykime, tokios šalis kaip Junktinės valstybės atsisako e, apriboti savo savo kompetenciją. Taigi jeigu žlunga planas A, reikia turėti kažkokį tai variantą ir pritaikyti planą B, reikėtų mažinti, reikėtų e, mažinti emisijas ir reikėtų mažinti e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskirimą į atmosferą ir tą daryti iš mūsų pusės. Reikėtų pasižiūrėti, ką ES anksčiau yra nuveikusi šiuo klausimu, o taip pat reikėtų numatyti kompensacijas, jeigu susidurtumėm su tokiomis šalimis, kurioms būtų nepriimtini tokie standartai dėl emisijų. Norėčiau aš tarti žodį dėl subsidijų. Aš manau, kad turime pareigą elgtis protingai, o ne kvailai. Tai tos subsidijos turėtų irgi būti kreipiamos teisinga linkme. Kai dėl to, kur rasti pinigų, aš manau, kad kodėl biržos dalis pinigų neinvestuoti į pažangias, į pažangius energijos šaltinius, jų plėtojimą. Nepaisant to, norėčiau pridurti dar šį beitą. Manau, kad kad žalio ekonomikos augimo mintis yra nebloga. Kažkas, sakoma, gali sakyti, kad tas ekonomikos augimas gali būti didelis, didesnis toks ir pakankamas pasitelkus. Pavyzdžiui, jeigu užtikrinsime tinkamą resursų naudojimą, tas mūsų augimas galbūt nebus milžiniškas, bet bus tinkamas. Ar yra koks nors planas šioje srityje? Kita priemonė būtų tinkamai vietose įgyvendinti sprendimus. Mes e, žinome, kad politinių sprendimų yra, bet jie turi būti gyvendinti vietose. Aš manyčiau, kad tai geriau yra neskalūninės dujas naudoti, ne, naft, ne naftą ar kitą iškastinį kūrą, bet plėtoti pažangius energijos šaltinius. Tai gali duoti žymiai didesnės naudos. Galbūt, pavyzdžiui, būtų galima rasti pinigų atsisakant e, tos iškastinės kūro gavybos plėtojimo, o pinigus dedant į tą pažangesnę sritį, o būtent plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Dėkoju. Ačiū, Karlui Šliūtė. Edita Estrela, dvi minutės. Gadas, jo prezidentui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs pabrėžėte energijos efektyvumo svarbą. Kalbėjote apie energijos šaltinius. Mes manome, kad tinkamas energijos šaltinių pasirinkimas gali padėti sukurti darbo vietas ir gali padėti taupyti lėšas. Tai yra labai svarbu dabartinės krizės kontekste. Pritariu strategijai, pritariu iškeltiems tikslams ir mes turime siekti tų plataus užmojo tikslų, jeigu norime sutaupyti energijos. Jeigu norime sutaupyti iki 20 metų bent 20 procentų energijos e, suvartojimo. Manau, kad yra gyvybiškai svarbu, kad valstybės narės e, keltų socialinius tikslus, kad būtų įmėmasi konkrečių priemonių energijos efektyvumo tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, reikėtų numatyti tas priemonės, kurios, pavyzdžiui, būtų taikomos namų ūkiams. Ir Pavyzdžiui, taip pat e, galėtų būti numatytos specialios priemonės susijusios su socialinio būsto statyba. Ar Danijoje pirmininkauti ES turi kažkokių tikslų šioje srityje? Ar gal pasiūlys kažkokių priemonių ar paskatų, kad būtų galima e, padėti labiausiai pažendžiamams gyventojų grupėms? Energijos efektyvumo didinimas e, namų ūkiuose irgi yra vienas iš svarbiausių žingsnių. Tai galėtų padėti sumažinti uh, um, sąskaitas už energiją. Ar tai yra kažkokių planų šios rytyje? Dėkoju. Labai ačiū, Radvilė Morkūnaitė. Like ask, uh, to, uh... Norėčiau paklausti štai ko. Norėčiau paklausti, ar yra numatyta imti sprendimų. Konkrečių sprendimų užtikrinant energijos efektyvų vartojimą. Kiek suprantu, daug ką ketinate šios ir tie palikti gyveninti būsimai pirmininkaujančiai valstybei o, ketinam, o turėtume laikytis ambicingos klimato politikos. Tikėkime, kad Danija pirmininkauti tokios laikysis. Tad ar turite kokiu nors kokį nors B planą, jeigu nepavyks įgyveninti jūsų tikslų, ar turite kokiu nors minčių, kaip būtų galima išlaikyti Europos Sąjungoje iš metalų lygį tokį, koks buvo užsibrėžtas, kad neviršytume e, tų numatytų ribų. Dėkoju. Dėkoju. Ponė Hasi, Radvilė Morkūnaitė ir paskui E, žodis kitiem kolegoms. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas, ko gero, labiau tiktų energetikos komitete, tačiau visgi, kadangi Danijos pirmininkavimo prioritetai dinamiška Europa, žalia Europa, e, saugi Europa, tai visa tai susi, susisieja su energetikos rinka ir žinomas tiek pat su, su žaliomis e, technologijomis. Ir tik turėdami efektyviai veikiančią energetikos infrastruktūrą, infrastruktūrą E, bei vieningai primdami sprendimus energetikos sektorijoje mes galėtumėm užtikrinti mm, energijos efektyvumą bei taupimą. Tad mano klausimas būtų, kiek dėmesio Danija savo pirmininkavimo laikotarpiu skirs e, taip vadinamai bendrai energetikos rinkai, energetinių salų e, panaikinimui, likvidavimui, sujungimą e, su ES tinklais ir kiek dėmesio būtų skiriama tam, kad ES kalbėtų vienu balsu su energijos išteklių tiekėjais, ypatingai trečiųjų šalių. Ačiū. Vielen Dank. Und als letzter Sprecher ist jetzt Chris Davis an der Reihe. Ačiū. Pirminkė, turiu gerų ir blogų naujienų. Kita savaitė, jeigu Belgijoje nebus e, streikų, tai šiame komitete balsuosime dėl e, netaršios ekonomikos veiksmų plano. E, aš kalbėjau su įvairių frakcijų atstovais ir aš taip tikimės, kad parlamentas pritars šiam veiksmų planui. Na ir mes raginame komisiją pateikti tam tikrų e, pasiūlymų dėl ETS sistemos, būtent, kad būtų išvengta jos žlugimo. Pagrindinis mano klausimas būtų taryba ir ar jūs galėtumėte įtikinti Lenkiją ir kitas valstybės narės pritarti mūsų siūlomam veiksmų planui. Dabar blogoji žinia, kalbėjau su Gitačiai vakar. Sužinau, kad atleidžiami darbuotojai, pažangos visiškai nepasiekta. Na ir yra didžiulė nežinomybė Europos energijos rinkoje, jėgainių statyboje yra didžiulė nežinomybė visoje Europos Sąjungoje. Ir tokios šalis kaip Lenkija, kitos valstybės narės turi žinoti, kokia yra ateitis. Anglis, aišku, nėra ateities. Uh, kuras. Mes turime galvoti apie alternatyvas ir jeigu kai kurios šalis tas alternatyvas blokuoja, tai mes labai greitai susidursime su labai rimtomis problemomis. Mums reikia investicijų ir reikia netaršios ekonomikos plano, veiksmų plano. Ir matyti, kaip tos investicijos bus naudojamas. Ponas Arsenis, ačiū, ačiū ministrė, kad atvykote ir linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant Danijai. Šiandien čia buvo minėta Durbano konferencija. Mes, aišku, džiaugiamės, kad ES vėl pateko tarsi į dėmesio centrą ir mūsų, mums pavyko rasti sąjungininkų. Na, bet aišku, mes pasakėme, mes duosime Kyoto 2, jeigu jūs pritarsite veiksmų planui. Tai tarsi veiksmų planui pritarta, bet mes negalime pasiūlyti Kyoto 2. Na ir daug dar neprimta svarbių sprendimų ir turime numatytą gegužės pirmosios dienos datą, iki kada turi būti apibriežti konkretus emisijų mažinimo įsipareigojimo. Tai netrukus vėl turėsime kalbėti su savo partneriais ir iki tų dėrybų, iki tų pokalbių, iki gegužės mėnesio mes turime jau pasiūlyti kažką konkretaus. Tai kiek jums svarbus šis klausimas. Jeigu bus patvirtintas veiksmų planas, tai mes jau iš tikrųjų tarsi patvirtinsime įsipareigojimą antrajam laikotarpiui. Labai ačiū, aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Turime Lisabonos sutartį, bet ko gero ne iki galo supratome, kad įsigaliojo šis sutartis, turime naujas institucijas, turime išorės tarnybą, ta išorės tarnyba dirba, veikia, mes galime e, tikėtis jūsų paramos, pirmininkai, kaip pirmininkaujančios valstybės. M, mm, O šalia tų konferencijų tarp e, aplinkosaugos klausimais mes taip pat galime vystyti atitinkamą klimato politiką, kad tas procesas, kuris vyksta, galėtų panaudoti geram. Kaip jūs, kaip pirmininkas, manote, e, ar iš tiesų mūsų minties ingis yra teisingas? Ir dabar norėčiau pasakyti, kad jūsų ministerija E, labai man patinka, ypatingai jos de, de, de, departamentai, kurie vado, e, tvarko klimato ir energetikos klausimus. Dėl, klimato, dėl energetikos efektyvumo, dėl, efekt, dėl prioritetų viskas, ką sakote, e, labai yra tvarkoje, tačiau norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate apibriežti tikslus, nes netgi parlamente mums labai labai sunku susitarti dėl to, kokiu iš tikrųjų keliu reikia eiti, nes E, pavyzdžiui, dabar kvotų, prekybos kvotomis sistema ir panašiai. Ir jeigu dabar pradėsime krizės metu e, prekiauti taršos leidimais, tai aš dabar nuogastauju, kad e, atidarę Pandoros skrynę jos uždaryti nebegalėsime. Ko gero tapsime pačių savo sėkmės aukomis. Kaip čia bus? Tiesiog norėčiau jūsų paklausti, kaip kaip ministro. Taigi, jeigu iki metų pabaigos niekas neįvyks, e, ką reikės, ką, ką reikės daryti? Ministrė, žodis jums. E, uh, Dėkoju. Pradėsiu nuo pono Florence, kuris sakė, kad turėčiau kalbėti 27 valstybių vardu, o ne Danijos vardu. Na, taip, aš pažadu tai daryti ir galiu užtikrinti, kad taip ir darysiu. Tikrai tarybos sprendimus čia pranešiu ir kalbėsiu 27 valstybių vardu. Nes užimdamas šias pareigas privalau tai daryti. Klausite, koks yra veiksmų planas, kas vyksta. Jūs žinote, kad veiksmų planai yra nuolat naujinami, mes nuolatos prisimename Kyoto tikslus, tiesiog dirbame ir siekiame, kad įsipareigojimai būtų įgyvenyti. 2020 tikslai taip pat yra numatyti ir taip pat siekiama atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo. Čia mums reikia pažangos, čia mes jos dar laukiame. Būtent dėl to turime ir direktyvą. Kolega Jorgensenas, mano ginklo brolis, jeigu taip galime sakyti, iš Danijos kalbėjo apie tai, kad tar, laiko tarpas dar nemažas nuo dabar iki 20 metų. Kaip tas spragas egzistuojančias dabar užpildyti? Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad pirmiausia namų darbus turime atlikti Europoje. Turime siekti padaryti maksimumą darbo su minimumo lėšų kad pasiektume 20, 20 metais 25 procentų CO2 iš metalų sumažinimo, bent jau ES viduje. Tai gali būti reikšmingas žingsnis. Na, turime žvelgti ir toliau už ES ribų. Remiu e, visus siūlymus sumažinti ar net atsisakyti subsidijų iškastiniam kūrų jo gavybai. Su malonumu pastebėjome, kad pavyzdžiui, Meksika ketina sekti tuo pačiu keliu. Kitaip tariant, tuo būdu galima būtų užmėgsti bendradarbiavimą su Meksika šioje srityje. Kalbant apie aviaciją, transporto srity, čia taip pat. Turime ir čia dėti reikiamas pastangas ir pažanga yra dar įmanoma. Kolega iš Italijos klausė, kaip dėl CO2 nutekėjimo. Turime kaip užtikrinti, kad įmonės liks Europos Sąjungoje, kad tos teršinčios įmonės neišsikels. Be abejo, iki 20 metų ir čia turime prisimti įsipareigojimus įmonių atžvilgių. Įmonės taip pat turi dirbti, kad e, tikslai būtų pasiekti. Taip pat buvo paklausta, ar įmanoma pasiekti ekonomikos augimo ir tuo pat metu siekti klimato kaitos stabdymo tikslų. Naujoji Danijos vyriausybė nusprendė padvigubinti mūsų pastangas kovojant su klimato kaita ir tuo pat metu siekti ekonomikos augimo. Mes pastebėjome, kad iš pradžių pramonė buvo labai nusiteikusi priešiškai tų mūsų siūlomų priemonių atžvilgių, o dabar mus tiesiog stumia pirmin, kad mūsų tikslai, mūsų siekiai būtų padidinti du kartus. Jeigu viską pavyks įgyvendinti, tai tuomet 40 procentų sumažinsime energijos vartojimą. Ir tai yra iš tikrųjų puikus dalykas. Taigi aš manau, kad pažangos siekti yra įmanoma. Kai kalbam apie augimą, reikia išsiaiškinti, apie kokį augimą mes kalbame. Mums reikia remtis naujomis technologijomis, inovacijomis, turime taip pat dirbti skaidriai, nes tai taip pat yra susijęs su augimu. Tai- ir taigi diskusija čia yra ilga šiuo klausimu. Kada nors apie, prie to klausimo sugrįšime. Pone Estrela kalbėjo apie socialinius šio klausimo aspektus. Aš pritariu jums, nes aš manau štai ką, jeigu dabar nusprendžiame kažką veikti, turime užsitikrinti, kad maisto kainos, išteklių kainos, e, reikia suprasti, kad jos auks. Ir pirmiausia, nuo to nukenties pirmiausia pažeidžiamiausios E, skurdžiausiai gyvenančios gyventojų grupės. Būtent dėl to mums reikia investuoti šias rytis. Taigi kaip užtikrinti, kad tos pažeidžiamos gyventojų grupės turėtų galimybę e, apsirūpinti reikiamais ištekliais ir kad jos liktų saugios. Čia reikalingos priemonės, čia turime veikti aktyviai, turime steigti socialinį būstą, turime nuomoti gyvenamąjį plotą už priimtamą kainą. Tam reikia investicijų. Ir reikia, kad įmonės taip pat investuotų, kad žmonėms būtų suteikta pagalba, kad žmonės, pavyzdžiui, mokėtų pigiau už šildymą ar už elektros energiją. Kolegės Hasi klausimas. Dėl priekybos taršos leidimai sistemos. Kaip ir sakiau, ponui Florencui, esu tarybos pirmininkas ir galiu palengvinti diskusiją jums rūpimų klausimų. Reikia suteikti politinį postumį šio klausimo sprendimui. Aš manau, kad tai galėtų būti atsakymas į iškeltą klausimą. Sistema turi du tikslus, kurių vienas – sumažinti CO2 išmetalų kiekį. Ir galima sakyti, kad daug kas priklauso nuo to, kiek kainuos CO2. Kitas tikslasgi sistemos yra užtikrinti, kad Europos energijos kompanijos ir pramonės įmonės investuos teisingą kryptim. Tai yra, turime kurti efektyviai veikiančią pramonę, Ir turime dirbti jau dabar artimiausius 20 metų, o nesėdėti ir laukti. Per būsimus 20 metų Europoje mums būtina užtikrinti, kad kiekvienas investuojamas euras yra investuojamas į Europos pažangę energetikos sistemą, kad turėtume švarę, pigę e, energiją, kad ją galėtume tinkamai apsirūpinti. Jeigu to nebus, teks užtir, užmiršti apie ekonomikos augimą, apie socialinę pažangą, apie ES kon, pramonės konkurencingumą. Galime dirbti sparčiai ir turime sutarti taryboje. Tik tada pasieksime savo sprendimu. Aš manau, kad pirmiausia turime pasižiūrėti visas galimybės, kokias turime ir aiškiai pasakyti, kokios bus pasiekmes. Pavyzdžiui, turime sakyti, kad naudosime mažai anglies savo pramonėje ir sieksime labai konkrečių aiškių tikslų. Turime aiškiai paskaičiuoti, kas yra būtina, nes tai nėra pernelyg sudėtinga apskaičiuoti, kaip pasinaudoti tinkamai e, prekybos taršos leidimai sistema. Matau dar vieną klausimą. Kieno tai buvo klausimas? Man regis, ponas Deivis klausė, kiek prireiks laiko tam. Aš manau, kad mes turime aiškiai žinoti, kada ką darysime. Turime kalbėti įtikinamai, jeigu norime įtikinti kitus. Dar vienas klausimas. Ar suradome kažkokių sąjungininkų savo darybų metu? Su mažiaus, ir diskutuojant su mažiausiai išsivyščiusiomis šalimis. Na taip, turime žinoti, kad to šalis turi lūkesčių mūsų atžvilgių. Tačiau Tačiau jeigu mes sumažinsime tai, ką pažadėjome jums sumažinti, turime konkrečiai gyvendinti tuos tikslus ir pažadus. Turime numatyti reikiamą finansavimą, kad galėtų vystytis ir kitose pasaulio dalyse esančios tos mažiausiai išsivyščiusios šalis. Ir turime labai aiškiai pasakyti, ką kartu galėtume veikti, ką vystyti, pavyzdžiui, 2050 metų. Turime užtikrinti, kad tos šalis ir Europos Sąjunga kartu pasieks abiem pusėm naudingų tikslų nes tuo būdu bus galima paskatinti vystimasi ir sumažinti skurdą pasaulyje. Tai yra taip pat mūsų prioritetai. Ir manau, kad tas sąjungininkų ratelis gali plėstis, dar galime dirbti tų sąjungininkų ieškodami, pirmininkaujantį Daniją. Stengsi šią linkmę dirbti, mes stengsimės vykdyti savo pažadus. Dar galiausiai, ponė pirmininkė, jūs klausite apie klimato diplomatiją, taip vadinamą. Mes tai jau darome. Ir jūs galite tą diplomatiją vykdyti. Mes ir jūs turime visi šios klausimus kelti, kai vyksta darybos Turime laikytis institucijoms numatytos kompetencijos ryčių. Tačiau jūs teisingai sakote, mums reikia elgtis apdairiai, palaikyti tinkamus ryšius tarp tarybos ir parlamento, su vyriausybėmis palaikyti ryšius, diskusijas vykdyti visais lygmenimis, kad galėtume sukurti pasitikėjimą tarp išsivyščiusių šalių ir besivyštančių šalių. Tai yra mūsų darbo dalis. Tai štai. Regis ir tiek. Turbūt į visus klausimus atsakiau, ne? Dėkoju. Thank you very much, Minister Hildegard. Ich glaube, das war eine sehr, sehr erfolgreiche. Ačiū, ministrė. Man atrodo, kad Pirmas klausimų turas ir pirmas jūsų vizitas iš tiesų buvo vainikuoti sėkmės. Klausimai buvo labai įvairūs, jūs atsakėte labai konkrečiai ir labai tiksliai visus užduotus klausimus. Jūs konstatavote, kad esame užsibrėžę labai ambicingus tikslus, E, tiek e, klimato, tiek energetikos politikos rytyse, nors nu, neturime ten tiesioginės kompetencijos. E, šiaip mes, kalbant apie klimatą, energetiką, esame jūsų pusėje. Labai džiaugiuosi pirmininkaujančią Daniją, kuri labai puikiai pasiruošę ateinantiems šešiems mėnesiams, tokiu būdu parodysim piliečiams, kad Europa gali iš tiesų judinti viską į priekį ir kad e, čia tikrai yra puikia dirba veiklai. Ko geriausios sėkmės ir pabandykite įtikinti tomis pačiomis idėjomis savo kolegas iš kitų valstybių. Ačiū, tikiuosi iš jūsų vaisingo bendradarbiavimo. So, liebe Kolleginnen. Taigi, brangios kolegos ir brangus kolegos, ponios ir ponai. Dabar pradėsime kitą darbo atvarkės klausimą tai yra kandidatų į Europos parlamento atstovus Europos aplinkos agentūros vadovybėje klausimas. Pakvietėme šešis kandidatus. Labai širdingai juos visus sveikinu. Kiekvienam kandidatui skiriama 20 minučių. Klausimus pradedame nuo trijų minučių kandidato pristatymo, tada eis klausimai nuo EPP, nuo, EPP, nuo kitų frakcijų. Klaus, klausimus uždavinės, uždavinės kiekviena frakcija pagal savo, e, savo svorį dydį. klausimų laikas ribojamas, papildomi klausimai 45 sekundės, atsakymui minutė skiriama, labai e, ambicingas toks laiko planavimas, tikiuosi, kad kolegos sugebės įtilpti į reglamentą. Wir haben jetzt, wir steigen hier ins Prozedere ein. Taigi, Pradedame šią procedūrą. Paprašysiu įvairių frakcijų, kad būtų vietoje tie nuo frakcijos paskirti asmenys, kurie turi užduoti klausimus. Pirmas Rinaldo Džinuar, žodis jam. Trys minutės, tada pirmas klausimų turas. Uh, thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems, esu Rinaldo Ženevua ir aš um, dėstau geologijos inžineriją Padujos universitete Italijoje. Esu vienas galimų kandidatų atstovauti Europos parlamentui, Europos aplinkos agentūros valdyboje. Man tai didelė garbė, nes agentūra yra pagrindinė ES institucija, kuri siekia gerinti aplinkos būklę ir žmonių sveikatą. Jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, tai mano tikslas bus užtikrinti, kad oras, žemė, ir vanduo būtų visų bendras rūpestis, kad ateities kartos paveldėtų švaresnę, švaresnį ir sveikesnį, saugesnį pasaulį. Tvaraus vystimosi pasiekti nepavyks, jeigu neveiksime iš vien ir bendrai neįgyvendinsime aplinkosaugos politikos, tam turime tinkamai įvertinti žmogaus įtaką aplinkai ir natūralius reiškinius kurie sunkiai prognozuojami dėl daugelio nežinomųjų ir daugelio svarbių veiksnių. Taigi akivaizdu, kad e, reikia rasti, reikia rinkti duomenis, rinkti aktualią informaciją, kurią apibendrintų ir išnagrinėtų ekspertai, kuri būtų pateikta visuomeniai, ir kurią pasitelkiant būtų galima geriau spręsti aplinkosaugos problemas. Globali erdvė reikalauja bendrų veiksmų ir Europos aplinkos agentūra vaidina labai svarbu vaidmenį. Manau, kad e, patvirtinus mano kandidatūrą manęs lauktų labai intensyvus darbas artimiausius trejus metus ir manau, kad mano mokslinė patirtis padės man dirbti šį darbą. Taip pat e, turiu patirties e, vadovauti tarptautiniams projektams susijusiems su klimato kaitos mažinimu taip pat e, potvinių valdymo srityje. Na ir manau, kad e, svarbu užtikrinti bendravimą tarp agentūros ir Europos parlamento. Ir manau, kad e, turėtų būti vykdomas reguliarus šių institucijų dialogas. Labai ačiū. Mm, paskirti, e, paskirti asmenys nuo frakcijų. Dabar uždavinė klausimus po 45 sekundės. Kolegė Gardinė, labai ačiū. Matau, kad jūsų kurikulum vite labai gražus, kalbant apie akademinę patirtį, tačiau norėčiau pastirauti jūsų dėl uh, konkrečios patirties aplinkosaugos rytyje. Taip pat norėčiau paklausti, kaip įsivaizduojate santykius su Europos institucijomis, o ypač su parlamentu, kadangi jau parlamente vyksta tie klausimai. Kaip manote parlamentarų prašymus perkelti į agentūros plotmę? Eh, dunque, eh, io sono una... Aš esu dėstytojas, universiteto dėstytojas. Mano pagrindinis išsilavinimas ir mano pagrindinis darbas yra susijęs su mokslu bei studijomis, bet kaip Italijoje dažnai atsitinka, aš taip pat turiu labai nemažai ryšių su e, e, regionu, su centrinėmis organizacijomis, E, turėjau galimybę užmėgsti įvairių ryšių, prisidėti prie programos nukreiptos e, potvinių padariniams šalinti, e, kuri buvo sukurta vietinės valdžios institucijose. Taip pat mes įgyvendiname tam tikrą programą susijusią su potvinių pasiekmė, pasiekmių likvidavimu. Dabar norėčiau atsakyti į antrą jūsų klausimo dalį. agentūroje galiu gauti tikslesnės informacijos apie santykius kuriuos galėčiau palaikyti su parlamentu. Tikiuosi, kad turėsiu galimybę vystyti ryšius su konkrečiais parlamentarais, diskutuoti su jais įvairiais klausimais e, susijusiai su agentūros poreikiais, bet parlamento prašymais. Tačiau kol kas tiksliau į šį klausimą atsakyti negalėčiau. Kitas klausimas. Linda McKevin. Your, um... Aš čia, jums iš kairės. Nežinau, kiek iki šiol bendravote su aplinkos agentūra, bet norėčiau sužinoti, kaip jūs dabar vertinate agentūros darbą ir jeigu jūs būsite išrinktas į valdybą, tai e, ką keistumėte agentūros darbe? Vielen Dank, bitte die Antwort. Dėkuoju, prašom atsakyti. Eh, Na, iš tiesų, su agentūra kontaktuoju pirmą kartą. Man atrodo, kad agentūra dirba puikiai, ji atlieka labai svarbų darbą. Tas darbas yra visų pirma susijęs su duomenų rinkimu interpretavimu bei rezultatų pateikimu valstybėms narėms, parlamentui, Europos komisijai, kad šie įgyvendintų tvaraus vystimo politiką. Tai yra puikus darbas mūsų, atliekama, mūsų agentūra atlieka tikrai puikų darbą. Kaip aš gal, galėčiau pagerinti savo agentūros darbą? Iš tiesų, užmojai labai ambicingi ir čia ko gero reikalinga koleginė diskusija ir mums visiems e, esamas problemas spręstų, e, spręsti labiausiai tiktų diskusijų būdu. Ko gero sunkiausia surinkti duomenis apie kai, poveikį, kai kurios e, poveikius daromus klimato kaitos visai planetai poveik, daroma poveikį. Kai kuriais atvejais žinių trūksta, nes tuos mechanizmus, tuos reiškinius sunku pažinti ir sunku interpretuoti. Savo darbe man labai um, um, rūpi vienas klausimas - sukurti bendrą Europos politiką. Nuo liberalų frakcijos kolega Gerbrandi. 45 penkios sekundės klausimui, vieną minutę atsakymui. Prašau laikytis reglamento, kad visi kandidatai turėtų vienodas galimybės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad rūpinatės mūsų laiku. Aš turiu tą patį klausimą kaip kolegė Makeven ir jau buvo atsakyta. Tad mano antras klausimas bus toks. Nepaisant to mokslinio, tos mokslinės patirties, toje tarybėje turi būti žmonės, kurie turi minimaliai patirties dirbant su ES institucijomis, ES politikais ir panašiai. Tad aš norėčiau išgirsti, kokia yra pono Žinivuo patirtis ES arenoje, taip sakant. Dėkui. Äh, labai ačiū. Atsakymui skiriame vieną minutę. Klausimą puikiai supratau. Jis buvo suformuoluotas labai tiksliai. Kaip jau minėjau, parlamente esu pirmą kartą šiame vaidmenyje. Anksčiau esu atvykęs kaip kai kurių europinių projektų koordinatorius, taigi aš e, jau turėjau kontaktų, tačiau netiesioginių su parlamentu. Ir mano žinios apie instituciją, mano e, žinios apie agentūros parlamento ir e, valdybos bei parlamento santykius yra tokios žinios, kurias įgyjau skaitydamas tiek parlamento, tiek pačios agentūros tinklalapius. Dėkoju nuo žaliųjų. Satuosi. Uh, um, uh, Ačiū. Jūsų gyvenimo aprašymė, profesoriau, matau, kad jūs esate geologijos ekspertas, bet uh, galbūt e, nėra paminėti kiti, nėra paminėtos kitos sritis. Taigi aš norėčiau, kad jūs išvardintumėte galbūt tris didžiausias aplinkos problemas jūsų nuomonė. Ir galbūt galėtumėte pateikti pasiūlymų, kaip turėtų būti teikiama um, Europos aplinkos agentūros informacija plačiai visuomeniai ir specialioms institucijoms? Žinote, nesu tikras, kad gerai supratau. Jūs kalbėjote apie geodeziją, gal kažką netaip supratau, aš, ne, aš geologas, bet ne topografas man tenkantis pagrindiniai iššūkiai yra susijęs su klimato kaita ir su tos klimato kaitos pasiekmėmis. apie dirbožėmės linkimą ir panašiai. Kita problema yra CO2 sugaudimo bei saugojimo problema. Geologai turėtų spręsti saugojimo problemą, o trečias iššūkis atsinaujinančios ir atsinaujantis ir neatsinaujinantis ištekliai. E, Visi paminėti iššūkiai yra labai svarbus, aš paminėjau tik tuos, kurie man yra svarbiausi, atsižvelgiant į mano turimą išsilavinimą. E, Guelde nėra atstovų, todėl dabar Linda McEwen dar kartą 45 sekundės klausimui. Keine Wortmeldung? Okay. Dann die EVP nochmal. Klausimų nėra, tuomet EPP, e pane Gardinį. Eh, sì, io vorrei tornare un attimo, anche se eh, il... Norėčiau grįžti prie vieno klausimo. Ką tik tais minėjote, kad neturite jokios specifinės šios agentūros darbo patirties, tiksliau darbo šioje agentūroje patirties. Jūs nelabai žinote, kokie santykiai agentūros yra su parlamentu bei parlamentarais, tad aš norėčiau dar kartą pakartoti klausimą, panašiai, panašų klausimą norėčiau užduoti kaip kolegos. Aš žinau, kad šios agentūros veikloje labai svarbu suvokti, kokie yra nuolatiniai ryšiai su parlamentu, kad būtų ištikrintas kuo didesnis skaidrumas. Bent jau parlamente mes tuo labai rūpinamės ir jūsų agentūra turės mums suteikti ne tik tais tinkamus instrumentus, kad galėtume leisti teisės aktus, bet ir tokius instrumentus, kurie leistų tikrinti, kaip įgyvendinama ES politika valstybėse narėse. Taip, aš puikiai suprantu jūsų poziciją. Mano pozicija irgi yra tokia pati. Būtent tai norėjau ir pasakyti, minėdamas, kad su parlamentu ir su parlamentarais norėčiau turėti nuolatinių ryšių, nuolatinių ryšių, kurie būtų tvirti ryšiai ir testusi tvirti ryšiai. Taip pat norėčiau prisidėti prie agentūros ataskaitų, kurie bus platinami visiems susijusiems kaip nors su tos agentūros darbu. Pirmininkas, labai ačiū už pranešimą, ačiū už atsakymus į klausimus. Kitas kandidatas Peter Henikė. Prašau užimti vietą. Ir lygiai tokia pati, prati, e, pati procedūra kaip su ponu Žiniuo. So, thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Ponius ir ponai, man didelė garbė būti čia ir kandidatuoti į šias labai svarbės pareigas, atstovauti parlamentui. Aš pirmiausia trumpai pakalbėsiu apie savo karjerą 2000-aisiais pradėjau dirbti Vupertalio institute, 2003-aisiais buvau paskirtas jo vadovu, užėmiau šias pareigas iki 2008-ųjų. Paskui aš išėjau į pensiją, išėjau iš instituto, bet toliau tiesiu darbą ir toliau dirbu šioje srityje. Aš e, studijavau ekonomiką ir daug metų dirbau energetikos, klimato, išteklių srityse ir dirbau su taip vadinamais tvarumo tyrimais. Taip pat e, dalyvavau įvairiuose tarpdalykiniuose tyrimuose dirbau su energetikos politikos ekspertais, taip pat e, strateginio planavimo departamento ekspertais, dirbau nacionalinių ir tarptautinių institucijų valdybose, dirbau taip pat e, Vokietijos parlamento komisijose Šiuo metu dirbu vyriausiųjų mokslininkų Pertalio institute ir dirbu dviejose srityse, kurios glaudžiai susijusios su Europos aplinkos veiksmų planu ir aplinkos agentūra. Dirbu pirmiausia su šaltinių apsauga ir bendradarbiauju su Vokietijos aplinkos agentūra ir aplinkos ministerija ir tyriame veiksmingo išteklių naudojimo, naudojimo Vokietijoje galimybės. Dabar taip pat dirbu grupėje, kuri siekia didinti veiksmingą energijos naudojimą pastatuose. Šią iniciatyvą 2009-aisiais pradėjo Vokietijos vyriausybė ir Rupertalio institutas. Ir tai yra tarptautinio masto iniciatyva, kurioje dirba įvairūs tarptautiniai formai ir institucijos. Ir svarbiausia mums tinkamai vadovautis ir tarptautinių lygmenių vadovautis energi veiksmingo energijos naudojimo pastatuose standartais. Mes siekiame kaupti turimą informaciją, ją apibendrinti ir teikti informaciją plačiai visuomeniai, taip pat mūsų partneriams Indijoje, Brazilijoje, Kinijoje ir kitose pasaulio valstybėse. Taigi mano darbas yra susijęs su veiksmingo išteklių naudojimo strategijų kūrimu ir šių strategijų sklaida Europoje ir visame pasaulyje. Ačiū. Dėkoju už jūsų prisistatymą. Dabar frakcijų savo užduos klausimus. Kolegė Gardinį, 45 sekundės. Prašom klausti. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie to, ko ką tik klausiau prieš tai kalbėsiu kandidato. Mums svarbu suprasti, kaip asmuo, kuris bus pasirinktas dirbti agentūroje, ketina padidinti bendradarbiavimo galimybę su parlamentu. Mes matome, kad jūs regione, su regionu palaikote labai rimtus santykius, taip pat su min, regionų ministru. Tad norėčiau paklausti, kaip manote būtų įmanoma harmonizuoti tuos egzistuojančius skirtumus tarp atskirių Europos regionų? Tų skirtumų kartais yra labai didelių. Dėl to kyla problemų, kai tenka priimti teisės aktus 27 valstybėms narėms. Prašom atsakyti. Ačiū. Mes atliekame mokslo tyrimus. Vyksta nemažai klausimų Europos komisijoje ir Europos parlamente ar tarptautinėse organizacijose Man jūs yra tekę dalyvauti. Visą tai tam, kad galėčiau suprasti problemų esmę, kad galėčiau pateikti pasiūlymus susijusius su konkrečiais poreikiais konkrečioje vietoje. Mūsų institucijos tikslas visada buvo, nu, per tarių instituto tikslas buvo taikomieji mokslo tyrimai. Kitaip tariant, klausimai, kuriuos užduodavo komisija ar parlamentas, turėdavo būti suvokiami kaip klausimai susijęs su konkrečia realybė, su konkrečia vieta, kur reikalaujama išspręsti vienas ar kitas problemas. Visa tai yra įdomi patirtis, visa tai yra puikia galimybė mokytis ir tobulėti. Čia įmanoma e, mažinti skirtumus tarp naudojimų technologijų. Pavyzdžiui, mes žinome, kad vienas ir devini toks yra santykis tarp naudojimų, pažiūrėjau, technologijų. Ir mes, pažiūrėjau, galime išmokti iš kitų regionų ar kitų šalių, kas juose yra daroma ir ką galima prisitaikyti pas save. Tuo būdu galima plėtoti tvaraus augimo politikačių. Kolegė Makevin, prašau. Dėkoju, aš štai čia. Ačiū už pasisakymą jų, man kilo klausimas, ar turite kontaktų su aplinkosaugos agentūra, kuri dirba jau šioje srityje, kurią mes aptarėme. Kaip galėtumėte įvertinti agentūros darbą, ką reikėtų galbūt pakeisti jūsų nuomonę. Ar efektyviai jūsų manimų dirba agentūra? Kaip padaryti jos darbą efektyvesnį? Norėjau išgirsti jūsų atsakymą. Ačiū. Kontakt su uh, europäischen kontaktai su aplinkosaugos agentūra buvo daugiausia mokslinio pobūdžio. Mes taip pat ten esame siuntę savo darbuotojus. Turime duomenų bazės, kurių dėka buvo galima atlikti didelę dalį darbo Vupertalio institute. Kitaip tariant, mes palaikome puikius santykius su mūsų federalinė aplinkosaugos agentūra. E, o ši palaiko puikus santykius su Kopenhagos agentūra. Ką reikėtų pakeisti arba kas galėtų keisti? Manau, kad mes norėtume, kad būtų laikomasi integruoto požiūrio ir aplinkosauga, kad aplinkosauga būtų laikoma rimtų klausimų. Mes kalbame apie New Green Deal, apie naują žalį į sustarimą. E, sustarimą tarp, e, kad būtų užtikrinta pusiausvėra tarp darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir ekologijos principų plėtojimo. Aš manau, kad čia e, svarbu siekti ekonomikos tikslų ir siekti ekologinių tikslų. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu, kaus kolega Gerbrandi. Thank you. Ačiū pirmininkė ir ačiū profesoriau Henikė už jūsų pasisakymą. Kol kas labai įspūdingai atrodo jūsų biografija. Noriu paklausti apie tai, koks būtų jūsų vaidmuo valdyboje. Jūs nustatytumėte prioritetus agentūros, pavyzdžiui, išteklių paskirstimo klausimus, norėčiau paklausti, kokia būtų jūsų nuomonė apie dabartinius agentūros prioritetus. Ar manote, kad kai kuriuose srityse agentūros veikla galėtų būti aktyvesnė? Ir kaip jūs įsivaizduojate agentūros ateitį artimiausiais metais? Ar ji galėtų tapti viena politinių galių? Dėkoju. Na, negaliu dabar jau imtis kokiu nors vertinimu ir sakyti, ar tinkamai skirstomi tie kuklus ištekliai. Manyčiau, kad pirmiausia, diskusijos turi vykti pačioje agentūroje. Jeigu būsiu paskirtas joje dirbti, tai tuo met galėsiu ir pareikšti savo nuomonę. Tai pirmiausia, iš pirmo žvilgsnio galėčiau pasakyti, kad energetika, klimato klausimai ir panaudojimų ir išteklių efektyvumas yra ypač svarbus dalykas, kadangi galima sulaukti ir šalutinio neigiamo efekto. Pavyzdžiui, reikia pasižiūrėti, kaip siekiama energetikos efektyvumą, turime įvertinti tą faktą, kad trūksta kai kurių metalų, turime taip pat pasižiūrėti, kaip plėtoti e, tvarę energetiką, kai dėl sektorių politikos turėtume paminėti statybų sektorių ir visai lė kitų. Turime ieškoti taip pat galimybių perduoti savo žinias ir tinkamai tą perdavimą tvarkyti. E, skurdžiausios valstybės turi turėti galimybę pasinaudoti mūsų patirtimi. Tam privalu kurti bendradarbiavimo tinklus, nes aš jau sakiau, kad resursai yra kuklus, jų nėra tiek jau daug. Ir netrodo, kad artimiausių metų finansinių išteklių agentūrai tektų žymiai daugiau. Dėkui. Žaliųjų frakcijos vardu kolegė Satu Uhasi, prašau. Dėkoju. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to, kokie yra trys svarbiausi ap iššūkiai aplinkosaugos rytyje. Ir kaip norėtumėte pagerinti informavimą. E, Informacija teikiama, pavyzdžiui, sprendimų prieimėjams. Dėkoju. Aš mančiau, kad mes turime ypatingai svarbią problemą, kurią reikia išspręsti ne tik ES, bet ir pasaulyje. Tur, turime didinti energetikos efektyvumą ir darbo našumą. Kitaip tariant, turime spėti padaryti daugiau su mažiau išteklių, nes kitaip nepavyks įvykdyti to atsiejimo, nes turime užtikrinti, kad auktų gyvenimo kokybė. Tai dažnai gali parodyti BVP lygis ir to santykiai su produkcijos vartojimu. Reikėtų, kad auktų darbo našumas ir ekonomikos efektyvumas, kad iš to galėtume sukurti tam tikrą programą, reikės atsižvelgti socialinius, ekologijos ir ekonomikos dalykus, į juos žvelgti labai rimtai ir juos tinkamai gyveninti. Mano supratimu, tai yra didžiausias iššūkis aplinkosaugai ir kalbant apie ekonomikos politiką, taip pat, kad, pavyzdžiui, ir Vokietijoje E, svarbu, kad būtų skatinama kovoti su krize. Iki šiol pirmiausia buvo pasitelkiamos tam tikros skatinančios priemonės. Tačiau aš manyčiau, kad investavimo kvotos turi aukti, investavimo kvotos į žalėją ekonomiką. Svarbu, kad būtų kūriamos darbo vietos ir e, taip pat įmamos iniciatyvų tvariai plėtrai užtikrinti. Ačiū. Ačiū. Konservatorių ir GUE frakcijų ir FD frakcijų taip pat nėra ir dabar Socialdemokratai turi klausimą. Linda McEwen, prašau. I mean, to, you know, CV, to... Skaičiau jūsų gyvenimo aprašymą. Na, jūs dalyvavote keletoje valdybų tai valdybos nėra akademinės institucijos, ten sprendžiami įvairius konfliktų, interesų konfliktų klausimai, kiti klausimai. Kokia jūsų patirtis šiuo požiūriu? Nėra labiau prieštaringų institucijos negu tyrimo komitetai. Yra narių, yra ekspertų iš parlamentų, kurie, pavyzdžiui, stengiasi išsiaiškinti, kaip kovoti su klimato kaita, kaip sustiprinti energetikos varę politiką ir panašiai. Ir e, būtina rasti kompromisus, kai tos tyrimo komisijos, trijose juos sudalyvavęs, e, turi priimti sprendimą, joms tenka rasti kompromisą, kad būtų suderinti visų interesą. Jeigu neturėčiau tos patirties, Ir jeigu nebūtų buvę tokių komisijų, nebūtų buvę nuveikta tiek daug, nebūtų pasiekta konsensuso atsisakant bradolinės energijos, nebūtų tiek daug nuveikta, taupant e, turimus resursus ir panašiai. Taigi tos komisijos, manyčiau, yra labai svarbi ir struktūra. Aš maniau, kad, manau, kad Vokietija galės eiti ir dar toliau. Svarbu subalansuoti visų interesus, rasti kompromisus ir ieškoti, kur interesai sutampa. Būtent tai ir yra svarbiausia. Tuose Tuose tyrimo komisijose esu tikrai labai daug išmokęs. Kolegė Gardinį. Klaus, prašom. Regis papildomų klausimų nėra? Taip, taip, ponia Gardinį norėtų dar klausti. Na, aš ne, nebenoriu klausti taip, atsisakau galimybės klausti, ačiū. Pirmininkas dėkoju, tuo būdu mes baigėme klausimo turą, dėkoju ponui Peter Henike už jo pasisakymus, už atsakymus į klausimus. Trečiasis kandidatas dabar turėtų pasisakyti, turėtų prisistatyti ponas Kristian Hei. Sie können beginnen, wenn Sie soweit sind. Yeah. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much Pone pirmininkė, ponios ir ponai, dėkuoju už galimybę prisistatyti šiam komitetui. Esu pakvistas dalyvauti čia kaip kandidatas, kuris užimtų vietą Europos aplinkos agentūros valdyboje, būčiau Europos parlamento stebėtas. Dirbu nepriklausomą mokslinėje taryboje, kurią įsteigus yra federalinė vyriausybė. Mūsų darbas yra vertinti aplinką, perspėti vyriausybę ir visuomenę, e, jeigu kažkas vystosi ne taip ir pateikti rekomendacijas. Toks yra mūsų darbas. Mano darbas yra koordinuoti septynių universitetų darbą. Čia dirba septynių, septynioms disciplinoms atstovaujantis profesoriai. Ir taip pat turiu vadovauti penkiolikos mokslininkų komandai. Europos aplinkos agentūros pranešimais nuolatos naudojamės ir taikome juos, tas, tas įvairias rekomendacijas ir patarimus, pritaikome juos prie nacionalinio konteksto. Aš taip pat dirbu vadovaujantį darbą Europos e, patariamojoje taryboje, kuri teiktavo patarimus ir rekomendacijas vystimosi klausimais vadovavau energetikos grupiai, dirbome e, teikdami patarimus dėl tvarių energetikos struktūrų ir mes buvome sukūrę Europinį tinklą. Turėjome nuolatinius kontaktus tarp Europos aplinkos apsaugos agentūrų ir su tuo agentūrų žmonėmis ir iki šiol kontaktai yra išlikę. Aš esu mokslininkas, ne politikas, mano specializacija yra aplinkosaugos politika, analizės teikimas, vyriausybinių klaus, vyriausybinių klausimų susijęs su aplinkosauga. 20 metų dirbau prie pačių įvairiausių aplinkosaugos politikų, nagrinėjau transporto energetikos reikalus ir daugiausiai iš Europos politikos perspektyvos. Iki 2001 metų, nuo 1997 dirbo aplinkosaugos biure, tai yra viena iš nevyriausybinių organizacijų. Ir palaikiau kontaktus su Europos parlamentu ir Europos aplinkos agentūra. Turėčiau pasakyti, kad suprantu šiek tiek, ko reikia įvairioms Europos institucijoms, ko jos tikėsi, ko laukia iš mūsų Europos aplinkos agentūra, ko laukia Europos parlamentas. Man patiko dirbti su aplinkos apsaugos agentūra, nes manau, kad ji dirba labai reikšmingą darbą. Manau, kad galiu ir dabar daryti viską, kad paremčiau Europos parlamentą, kad jis galėtų išreikšti savo poreikius, juos išsakyti. Valdyba, aš manau, kad jeigu reik, prireiktų, galėčiau daug jėgų skirti šiam dalykui ir galėčiau padėti Europos parlamentą agentūrai tapti stipresnė, kad e, jį vaidintų lyderės vaidmenį. Kad dėl pačių temų aš norėčiau pasakyti, kad svarbu yra dirbti prie energetikos ir transporto politikų kovoti su klimato kaita, plėtoti žalį ekonomiką. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką – o būtent vykdyti integruotą stebėseną. Dėkoju. Ačiū už pasisakymą. Dabar pereisime prie klausimų. EPP frakcijos vardu klaus kolegė Vgardinį 45 sekundės. Labai ačiū. Jūsų patirtis didžiulė. Tad norėčiau ir klausimą užduoti štai tokį. Kaip konkrečiai galvojate prisidėti prie agentūros darbo pagerinimo? Kaip galite geriau supažindinti e, parlamentą su agentūra, o taip pat piliečius Europos, kaip galvojate informuoti apie tai, ką darote? Kokia jūsų pridedamoji vertė bus, kai užimsite tas pareigas? Ačiū už uh, klausimus. Manau, kad mūsų uh, aplinkosaugos agentūra atlieka labai sudėtingą, labai uh, atsakingą darbą, daug duomenų apdaroja ir mūsų informacija bei politinis siunčiamas signalas yra labai aiškus. Tai yra labai svarbu. Darbas atliekamas yra puikiai. Manau, kad e, valstybėms narėms ir žmonėms e, siunčiama žinia turbūt nepasiekia adresato. Pati viena agentūra to padaryti negalėtų ir negali. Kontaktai su agentūra, su focal points turėtų būti stiprinami reikalingi tam tikri mechanizmai, kad nacionalinėme lygmenyje mūsų siunčiama žinia galėtų būti perduodama nacionalinėme kontekste ir kad ta žinia pasiektų kaip galima daugiau e, ausų. Toliau. Norėčiau sužinoti, ar buvo kaip nors akcentuota ekosistemų bei žaliosios ekonomikos tarnybos mūsų ekonomika priklauso nuo ekosistemos ir ta ekosistema turi būti nepaliesta. Tai yra labai svarbi tema e, šita e, žalioji ekonomika ir tai, ką mes norime pasakyti, turi būti sustiprinta. Turi būti sudaryta savotiška savotiška inventorizacija turi būti atlikta, kokią žinią europiniu mastu mes norime pasiūsti. Akivaizdu, kad turite daug patirties e, darbę ES lygmenių, taigi aš neužduosiu Jums tų pačių klausimų, kuriuos uždaviau e, Jūsų kolegoms. Na, kalbant apie aplinkos politiką ES, jau yra tam tikros pažangos, bet kaip Jūs įsivaizduojate artimiausias užduotis, artimiausių metų, ką daugiau reikėtų padaryti? Kaip Jūs įsivaizduojate ateities veiksmus? Ar mes ateityje pasieksime tokios pat pažangos, kaip pasiekėme iki šiol? So einfach, einfachen... Labai ačiū. Tikrai nepaprasta, nes paprastos problemos bendrai paėmus buvo išspręstos. Uh, O šitas problemas, kurias čia dabar minate, yra, te, e, yra pačios sunkiausios, dar techninės problemas šiaip taip galima išspręsti, tačiau šias problemas tikrai sunku spręsti, jos lieka ir lieka nors dedamas didžiulės pastangos, sakykime, dirbožemių, e, dirbožemių naudojamo klausimas, Ehm, kai pradėjome tą klausimą spręsti, net neįsivaizdavome, kaip tai sunku, bet tai iš tikrųjų ehm, sunku, sunku išlaikyti nepaliestas ekosistemas, sunku palaikyti miškus tinkamame lygmenyje, jūras, smėlį ir panašiai. Čia reikia atlikti labai daug darbo, reikia konsultuotis, kad tokia svarbi sritis būtų žinoma ir kad būtų pajausta. Ačiū dabar nuo, nuo liberalų klausimas. Ponas Kabrandi. Ačiū pirmininkė, ačiū ponas Hei už jūsų pasisakymą. Turiu du klausimus. Pirmasis apie jūsų dabartinę vaidmenį Vokietijos aplinkos patariamoje taryboje. Ar ši taryba yra nepriklausoma nuo vyriausybės? Aš klausiu, kad na, ateityje nekiltų interesų konfliktas. Ir dar vienas klausimas įgyvendinimas, aišku, yra didžiulė problema, kalbant apie ES teisės aktus. Kaip jūsų nuomonė agentūra galėtų užtikrinti veiksmingesnį teisės aktų įgyvendinimą? Mano klausimas, e, mano patarimas būtų toks. Mes turime teisę kritikuoti vyriausybę, beje, mes tą reguliariai ir darome. Ir e, mes prieš Fukushimą dar specialų pranešimą esame e, paskelbę, sakydami, kad vyriausybės politika yra kritikuotina. Mes administracinių požiūrių priklausome e, aplinkosaugos federaliniai struktūrai, tai yra administracinė tokia struktūra. Mes esame kontroliuojami administracinių požiūrių. Mm, tokios kaip po kontrolės tikros tai nėra. E, agentūra turėtų teikti ataskaitas, ataskaitas apie tai, kur buvo pasistumėta į priekį. Na, o kalbant apie e, taikymą, tai čia jau teisinis klausimas, tad reikėtų šioje vietoje pasitelkti aplinkosaugos agentūros turimą žinias. Žinios, kurias turi ES valstybės bei agentūra, Jeigu agentūra bus per daug kontroliuojama, kaip jie atlieka savo darbą, e, šiek tiek galės ir e, nukentėti. Ne, tokia, ne visai tokia yra agentūros misija. Ačiū dabar nuo žaliųjų klausimas. Well, like ask, uh, also... Norėčiau jūsų paklausti, kokie jūsų nuomonė yra didžiausi uh, iššūkiai aplinkosaugos srityje ir kaip Europos aplinkos agentūra galėtų pagerinti informacijos teikimą ir mums, politikos formuotojams ir plačiai visuomeniai. Der Klimadebatte, wenn man sie in dem Zeithorizont bis 2015. Klimato kaitos diskusijos iki 50 metų reikalauja pamastyti apie apsirūpinimo energijos ištekliai sistemą. Ir tai turi būti sukurta iš viso nauja tokia sistema. Tai yra iš tikrųjų Heraklio darbas. Turime sekti, kad problemos nebūtų sprendžiamos, kuriant dar kitas, didesnės problemas. Tai yra labai svarbu. Svarbu, kad klimato kaitos klausimai būtų sprendžiami kartu su įvairovės išsaugojimo klausimais. Kitaip tariant, turime dirbti taip, kad spręsdami vieną problemą nepridarytumėm kitų dar didesnių. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie atsinaujinančias energijos e, rūšis, apie biokūrą ir panašiai, tačiau tai neturi pakengti kitiems dalykams. ES vaidmuo toks ir yra, kad nebūtų viršita viršytos tos ribos, kurios yra reikalingos, nes yra tam tikri ribiniai dydžiai, kurių privalu neperžengti, pro, nu, kuriuos peržengus galima patirti didžiulių praradimų. Pavyzdžiui, azotas ir fosforas yra tos medžiagos, kurių ciklas yra pakankamai ilgas ir tai, tai yra klausimas susijęs su dirbožio naudojimu. Ačiū. Dėkoju. GUE frakcijos nėra, FD nėra. Tad grįžkime prie ponios Lindos McEwen. Ji klausimų regis nebeturi. Kolegė Gardinį. Ji taip pat nebenori klausti. Ačiū ponui Hei už prisistatymą, už atsakymus į klausimus. Ir kviečiame ketvirtąjį kandidatą. Ponas Liudo Holzbek. Prašom sėstis. Giliai įkvėpkite ir prašom, prisistatykite. Uh, Ačiū pirmininkė, esu Liudo Holzbeck ir mm, dirbu aplinkos toksikologijos srityje. Tyrimų saugyvsidabrių srityje Aš taip pat esu ekologas ir domiuosi šikšnosparniais ir delfinais, konkrečiai akustikos aspektais. Taip pat esu gerai susipažinęs su ataskaitų teikimą apie įvairias gyvūnų rušis pagal buveinių direktyvą. Na, tai viena priemonių įgyven, padedančių įgyvendinti biologinės įvairovės politiką ES lygmenių. Na, pirmiausia, mano darbas buvo su augalų apsaugos reglamentu ir taip pat dalyvavau tikrinant daugybę pakeitimų siūlomų ryč reglamentui. Tai buvo didžiulis darbas. Na, toliau ketinu dirbti uh, su vaistų ir nano medžiagų klausimais. Ir dabar kandidatuoju į agentūros valdybą. Suprantu, koks svarbus vaidmuo tenka valdybai ir agentūrai Europos Sąjungoje. Ir aišku, būtina užtikrinti tinkamą agentūros darbą ir užtikrinti, kad jos veiksmai būtų tinkamai koordinuoti. Europos aplinkosaugos agentūra yra ko gero geriausia iš visų uh, agentūrų, turinti gerus darbuotojus ir gerus darbo rezultatus, tačiau, na, turime tam tikrų apribojimų, konkrečiai kalbant apie biudžetą, žinome, kad biudžetas artimiausių laikų nesikeis. Tai vienas didžiausių iššūkių. Ačiū. Ačiū už šį trumpą ir aišku pasisakymą, o dabar pradėsime klausimų raundą. Pone Kardinė iš EPP. Labai ačiū. Norėčiau jūsų paklausti. Kaip galvojate sustiprinti bendradarbiavimą su parlamentu? Nes kiek supratau, šis aspektas jūs labai domina. Kaip galvojate pasiekti geresnio skaidrumo ir geresnio bendradarbiavimo su parlamentu? Dėkoju, dabar atsakymas. Visada yra erdvės tobulėti. Aš manau, kad e, iki šiol darbas atliekamas e, puikiai, bendradarbiavimas su parlamentu, taip pat komisija ir e, taryba. Aišku, tas bendravimas su institucijomis gali būti patobulintas. Agentūra nekuria politikos krypčių, institucijos nustato politikos kryptis. Tai galbūt um, šią prasme agentūra galėtų labiau įsitraukti jau dabar. Yra kontaktiniai asmenys bet galbūt to nepakanka. Taigi, šią prasme yra kur tobulėti. Ačiū, Linda Makavan. Žinau, kad e, dabar jūs esate pakaitinis narys, nežinau, kaip dažnai jūs dalyvaujate valdybos posėdė, nežinau, ką reiškia pakaitinis narys. Na, Jūs sakėte, kad agentūra negali veikti visiškai savarankiškai. Ar apie tai buvo kada nors kalbėta valdyboje ir ar valdyba iš tikrųjų tinkamai prižiūri agentūros darbą šiuo metu? Aš mm, buvau pakaitinis narys, dalyjausi pareigomis Michael Škūlos beveik visada dalyvaudavo valdybos posėdžiuose, o aš dalyvaudavau moksliniuose posėdžiuose ir valdyboje dalyvaudavau tik tai kaip pakaitinis narys, kai reikėdavo ką nors pavaduoti. Taigi daugelis posėdžių, kuriuose aš dalyvau, buvo moksliniai, mokslinės tarybos posėdžiai. Na ir mes tikrai turime labai aišku vaizdą, kaip veikia agentūra. Ir man kelia, man kyla tam tikrų klausimų ir susirūpinimo. Svarbu, kad agentūra tinkamai teiktų informaciją visuomeniai, tačiau man tai netrodo pagrindinis prioritetas. Biudžetas ribotas, todėl reikia susitelkti į pagrindinės užduotis yra Europinio lygmen, lygmens iniciatyvos, jos svarbios, bet svarbiausia koncentruotis į pagrindinius tikslus. Andy wieder eine Reihe. Ačiū. Kolega Gerbrandi, Ralų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad atvykote. Mes esame dirbę kartu dviejų su pusę metų, dirbę bendravėjome su aplinkos apsaugos agentūra. Žinau, kad jūsų idėjos pastaraisiais metais buvo labai vertingos. Jūsų indėlis taip pat. Ką galėtumėt pasakyti apie prioritetus agentūros viduje? Ar manote, kad reikėtų juos keisti? E, daugiau visuomenį informacijos pateikti, galbūt daugiau pasitelkti e, skaitmeninės priemonės informacijos klaidai užtikrinti. Ar manote, kad e, ši agentūra gali suvaidinti kokį nors vaidmenį įgyvendinant ES teisės aktus. Dėkoju. Atsakymas. Na, jūs žinote, kad biudžetas bus stabilizuotas 2000 jis pasieks 2013 metų lygį netrukus. Ir be abejo, tenka agentūrai atsakomybė formuojant tam tikslus, tikslus su kovos su klimato kaita srityje. Be abejo, ištikliai riboti teks rinktis nes visų tikslų gyvendyti gali nepavykti, reikės rinktis vienus, atidedant į šalį kitus. Labai gaila, tačiau taip jau atsitiks, kai kurių temų bus atsisakyta, kad būtų galima efektyviau dirbti ir kokybiškai įgyvendinti kitus tikslus. Nes jeigu tikslai, kad ir kilniausi bus pasiekiami netinkamai, nekokybiškai, tai tuomet gali nukentėti institucijos patikimumas. Ačiū, pirmininkas. Žalių frakcijos vardu kolegė Hasi. Dėkoju. Jūs minėjote, kad agentūra turėtų pasirinkti svarbiausius prioritetus. Ar galėtumėt pasakyti šiek tiek daugiau, kokie tie tikslai būtų patys patys svarbiausi? Jūs taip pat sakėte, jog nemanote, kad prioritetas yra informacijos teikimas internetu, pavyzdžiui. Ar jūs matote, kokie galėtų būti būdai informavimui pagerinti? Nes visuomenė domisi tam tikrais dalykais. Visuomenė turi pasiekti svarbiausi signalai to, pavyzdžiui, ką mokslininkai mano apie esminius klausimus. Kad visuomeniai tiesiog būtų aiškiau, Ir tuomet galbūt su tikslais keliamais visuomenė lengviau sutiktų. Dėkui. Atsakymas. Ačiū. Aš suprantu, kad bendrauti su visuomenė yra labai svarbu. Agentūra privalo tai daryti. Be abejo, reikia formuoti savo politiką ir, ir, ir savo e, žinias skelbti labai aiškiai, tačiau reikia labai atsargiai žvelgti į tai, ką norite stebėti. Pavyzdžiui, išsiaiškinti, kur yra didžiausios triukšmo zonos. Aš nežinau, ar į tai reikėtų įtraukti visuomenę. Ir man buvo atsakyta, na taip, šitą klausimą uždavė Europos parlamentas. Tad agentūra turi pasakyti parlamentui, kad nėra jokio mokslinio pagrindo kol kas e, šį klausimą nagrinėti. Manau, kad labiau reikėtų sustelkti prie svarbiausių prioritetų. O svarbiausias klausimas yra toks, kaip galime prisidėti prie to, kad būtų parengti įvairių scenarijai, kaip dirbti efektyviau, mažiau švaistant, efektyviau panaudojant išteklius ir tuo pasitarnaujant ekonomikai. Štai tokie dalykai turėtų prasme. Jeigu jums yra pateikiami vieni ar kiti scenarijus, galite jūs analizuoti ir spręsti, kaip veikti ateityje. Ir čia, aš manau, agentūra būtent taip turėtų ir, ir veikti. Pirmininkas, ačiū. GUE, EFD ir trečiosios tos frakcijos, kurią vis minėjome, atstovų nėra. Socialdemokratų frakcija nenori nieko klausimo, negardinį taip pat atsisako valmybės į papildomą klausimą. Ačiū ponui Holsbeck už atsakymus į klausimus ir ačiū kad laikytės nustatytų pasisakymų laiko. Kitas kandidatas, penktasis, yra Mikaelis Skulos. Prašom prisistatyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pabandyti e, pasistatyti, nekartosiu dalykų, kurie yra išdėsit mano gyvenimo prašymę. Nežinau, ar verta sakyti, kodėl aš čia vėl teikiu savo kandidatūrą. Mano, aš esu chemikas. Esu dirbęs daug valdymo srityje ir taip pat esu, esu Atenų universiteto profesorius, dėstau chemiją ir geochemiją Neseniai kalbėjome apie tvarų vystimąsi ir švietimą. Aš taip pat daug dirbu su pilietinės visuomenės organizacijomis ir nagrinėjame vandens įvairiausius klausimus. Daug metų dirbau įvairiausiose organizacijose, įskaitant Europos aplinkos saugos biurą kurį minėjo štai ir kolega Kristianas. Man teko didžiulė garbė atstovauti. Pačiame pirmame posėje atstovauti būtent šią institucijai. Viena iš priežasčių, kodėl vėl pateikiau savo kandidatūrą, yra štai kokia. Aš galiu pasakyti, kad man patiko dirbti toje grupėje, kurioje dirbau. Karolin Lane Jackson ir kiti kolegos ir ponas Jolaininas konkrečiai taip pat buvo tie žmonės, su kuriais palaikėme nuolatinius santykius. Aš galiu sakyti, kad jūsų vardu esu prisidėjęs prie šios agentūros plėtros ir aš manau, kad Šio, ši agentūra dabar jau veikia tikrai sėkmingai, nepaisant to, kokie gandai kartais apie ją sakomi, ne, nes tas gandų skaidimas kartais yra normalus. Norėčiau taip pat pasakyti, kad nusprendžiau pakartotinai teikti savo kandidatūrą ir todėl, kad manau, jog e, atstovauti Europos parlamentui yra nelengva. Mums reikia užtikrinti darbų testinumą, kadangi organizacija tai yra pakankamai sudėtinga. Per porą posėdžių, kai susirenka valdyba, plus vykdomasis biuras suprasti, kokia tai yra sudėtinga organizacija ir priimti kažkokius konkrečius sprendimus. Tam reikalingas laikas, jeigu mes Jeigu jūs nuspręsite mane vėl paskirti šioms pareigoms, jūs pamatysite, kad tie du nuolatiniai ir du pakaitiniai nariai sukurs, susik, susikurs, susibursi tokią grupę, iš kurios tiesiog spinduliuos valia ir noras dirbti produktyviai. Tris savaitės per metus tam yra skiriama, jeigu nedaugiau, nes iš tikrųjų laiko reikia, nes turite net, jeigu atstovaujate institucijai toje organizacijoje, tai svarbu ne tik ten tiesiog sėdėti ir leisti laiką, svarbu įnešti savo indėlį. kolega Gerbrandi, jūsų atstovas taip pat yra buvęs institucijoje. Keturios minutės man skirtos, trys, ar ne? Tai jau baigiu savo prisistatymą. Norėjau pasakyti štai ką. Mūsų pareigos yra paskirtasis ekspertas, tačiau mūsų pareigos yra perduoti ten jūsų balsą. Mes esame jūsų atstovai toje organizacijoje. Mes turime uh, veikti taip, kad suprastume abi pusės, kuriuoms apininkavome ir kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp atstovavimo komisijai ir taip pat tų interesų, kuriuos reiškia įvairios šalis. Tai yra labai svarbu. Taigi, norėčiau baigti savo prisistatymą, tikiuosi, kad turėsite daug klausimų ir aš galėsiu atsakyti į tuos klausimus, kurie jūs domina labiausiai. Dėkui. Thank you. Every candidate has only three minutes and I want to have. Ačiū kandidatams skiriamos tik trys minutės. Norėčiau, kad e, visi vienodai laiko gautų. E Dabar eilė klausimas, pane Gardinį. Labai ačiū. mes supratome, kad jeigu jūs būsite perimtas, mus tiesiog užtvindysite informaciją. Labai svarbu bendrauti, labai svarbu, kad tai, ką jums sako parlamentas, būtų atspindėta agentūroje. Na, o dabar apie jūsų kompetenciją dėl vandens, čia viskas aišku, yra ir kitų kompetencijų, kuriomis galite pasididžiuoti, o aš dabar užduosiu tokį patį klausimą, kaip jau uždaviau. Dabar tinėje konjunktūroje mes turime optimizuoti savo išteklius. Dabar jeigu turėtumėte kažkaip paskirstyti e, prioritetus, tai kaip tą padarytumėte? Pirmiausia, kaip ir e, jau minėjau, aš dirbau daugelį sričių, ne vien vandens srityje. Mano darbas buvo susijęs su visais aplinkosaugos aspektais. Su metalais, pavyzdžiui, dirbau taip pat toksikologijos konsultacinėme komitete ir panašiai. Jūsų antrasis klausimas yra apie prioritetus. Vienas Iš sunkumų kylančių tokiams organizacijoms kaip aplinkos agentūra yra tai, kad neįmanoma apsiriboti kažkuo konkrečiai. Reikia galvoti apie daugelį sričių, nes jos visos yra ES aplinkosaugos politikos dalis. Ir Iš tikrųjų, ir parlamentui, ir komisijai reikia teikti visą atitinkamą informaciją ir taip pat atsižvelgti į valstybių narių prioritetinės sritis. Taigi mes palaikome ryšius su parlamentu per paskirtai asmenį. Tokia yra numatyta struktūra. Taigi jūsų prioritetai būtent tokiu keliu pasiekė agentūrą. Um, on... Linda Makaven, jūs esate agentūros valdybos narys jau ilgą laiką. Kaip mm, per keletą metų pasikeitė situacija agentūroje, ar pasikeitė prioritetai ir kokie ateityje turėtų būti prioritetai? Pasikeitimų būta ryškių. Vienas didžiausių uždavinių buvo užtikrinti, kad Europos parlamento nuomonė būtų išklausyta ir išgirsta lygiai taip pat kaip ir komisijos. Jūs manęs prašėte užduoti klausimus agentūrai susijusius su įgyvendinimu ir politikos įgyvendinimo stebėsena. Ir keletą metų tai daryti buvo neįmanoma. Mes turėjome daug nuveikti šioje srityje ir turėjome atlikti atitinkamą stebėseną. Ir dar labai svarbi tarptautinė dimencija ir tarptautinis e, įvaizdis Jau anksčiau šiandien buvo kalbėta apie ES diplomatinės pastangas aplinkos srityje. Tai viena iš naujesnių sričių. Ir mes turime suvokti, kokios galimybės mums teikia naujos technologijos ir turime rasti pusiausvyrą tarp naujų technologijų ir informacijos skleidimo visuomeniai. Kolega Žembrandi, nuo liberalų. Those... Ačiū, norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Skulos už nuveiktą darbą, už mūsų atstovavimą agentūroje. Aš esu susipažinęs tik su jūsų darbu, kurį jūs nuveikėte per pastarosius keletą metų. Neturiu jiems daug klausimų, nes e, mes glaudžiai bendradarbiavome pastaruosius pustrečių metų. Galbūt paklausiu tik e, štai ko. Ar jūsų nuomonė agentūra galėtų tapti dar stipresnė, ar ji galėtų apsiriboti tuo vaidmeniu, kuris jai tenka dabar? Aš manau, kad agentūra gali tapti stipresnė, neviršydama savo įgaliojimų. Neviršydama reglamento nuostatų. Agentūra gali veikti veiksmingiau. Mes kaip agentūra turime aktyviau dalyvauti darbe sostinėse. Ta prasme, kad e, mūsų daromas, mūsų liekamas darbas kartais nėra naudingas, mūsų rezultatais nepasinaudojama sostinėse. Tai šia prasme agentūra turėtų nuveikti daugiau ir turime pasinaudoti įvairiais egzistuojančiais tikslai, tinklais ir turimomis priemonėmis. Taip pat turime įtraukti kitas suinteresuotas šalis į mūsų darbą. Ir aišku, visa tai turi būti daroma neišeinant iš mūsų įgaliojimų ribų. Visą tai sustiprintų agentūrą ir jūs žinote, kad yra tam tikrų sričių, kuriuose mes turime apriboti savo veiklą tam, kad sustiprintume savo veiksmus kitose srityse, kur reikia nuveikti daugiau darbo. Vienas iš didžiausių sunkumų kylančių agentūrai ar svarbiausių uždavinių yra tai, kad mes turime būti svarbus tarptautinių lygmenių, nes ES turi būti lyderė. Dėkuoju. Nuo žaliųjų dabar klausimas. Uh, Profesorius Skulos, uh, I... pane Hasim, dėkuoju. Jūs jau keletą metų dirbote valdyboje minėtos struktūros. Norėčiau paklausti, kokie buvo jūsų didžiausi pasiekimai ir svarbiausi nuveikti darbai agentūroje. Think, uh, quite... Kalbėtojo mikrofonas yra išjungtas. Agency, you'll... Na, aš manau, kad jeigu jūs apsilankytumėte agentūroje, pajustumėte, kad Europos parlamento nuomonė būna išklausoma, ją atsižvelgiama. Drįstų sakyti, kad lygiai tiek pat sveria parlamento balsas, kiek ir komisijos. Norėčiau pasakyti, kad tuo pat metu mes esame įdėgę tokią bendradarbiavimo kultūrą, kurios esmė yra konsensusas. Manau, kad tai ir galėtų būti vadinama svarbiausių pasiekimų, tiek, kiek man pavyko tai įdėkti. Jeigu klausumėte apie agentūros kaip tokios pasiekimus, tai tuomet galėčiau pasakyti, kad mes teikiame, agentūra teikia patikimą informaciją, kuria yra ne tik tiesiog informacijos teikimas, e, renkami duomenys, teikiamos jų interpretacijos numatomi e, labai naudingi scenarijai sprendimų prieimimui vėliau. Mm, yra įmanoma paskirti laiko tiems klausimams papildomus, kuriuos pateikia Europos parlamentas. Taigi, visada yra galimybė jūs priimti, su jumis susitikti ir jūs išklausyti. Dėkoju. EFD, GUR und... Dėkoju. Toliau kitos trys frakcijos ir toliau neatstovaujamos. Taigi, Linda McKevin, turite dar klausimą, ponas Gardinį. Pane Gardinį irgi neturi klausimų. Tuomet ačiū labai jums, ponės Kulos, už pranešimą, ačiū už tai, kad atsakėte į klausimus. Kandidatas numeris šeši. Gervelyga. Dėkoju, pane pirmininkė. Man džiugu būti čia, Europos parlamente. Džiugu, kad dar liko kantrių, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Turiu pristatyti savo atvejį. Aš dirbu aplinkosaugos ir tiesu pasirengęs dirbti jums ir pristatyti jūsų interesus aplinkosaugos agentūroje. Kodėl aš esu pasirinkęs įsipareigoti aplinkos apsaugai? Aš esu prisėmęs trejopus įsipareigojimus, pirmiausia, namie, savo bendruomeniai ir trečiasis įsipareigojimų lygis taip pat yra labai svarbus. Aš esu uh, pilietis, aktyviai dalyvauju daugelio nevyriausybinio organizacijų, nacionalinių ir tarptautinių darbe. Mes bendradarbiavome su kitais mokslininkais Integruoto vertinimo Europos forumas taip pat yra ta institucija, su kuria bendradarbiaujame. Titel centras taip pat yra ta institucija, su kuria bendradarbiaujame. Su Italijos institutu atvykimo bendraujame, su ekologijos institutu Vokietijoje. Mes siekime, kad ES lygmenių tie aplikosaugos klausimai būtų tinkamai integruoti. Nuo 90 2007 iki 2005 dirbau būtent tokį darbą, o dabar aplinkosaugos agentūra taip pat remiasi tais pačiais darbo metodais, kokiais remiamės mes. Esu pasiryžęs vaidinti rimtą vaidmenį, pristatydamas Europos parlamento poziciją aplinkosaugos klausimų. Tie klausimai aplinkosaugos klausimai turi būti harmonizuojami, tinkamai pristatomi. Būtina įgyveninti bioįvairovės iš saugojimo konvenciją ir visai kitų tarptautinių dokumentų. Aš manau, kad ši, do, ši agentūra yra labai konkreti ir aiški priemonė, e, kurios dėka galima pagerinti sprendimų prieimimą ir gyventinimą e, aplinkos saugos rytyje. Aš asmeniškai esu pasiryšęs dirbti su jumis, ateiti tiek, kiek reikia į Europos parlamentą. Ateiti keletą kartų per metus. Esu pasirinkęs dirbti su žiniasklaida, e, skelbti jūsų siunčiamas žinias, skelbti jums tai, kas sakoma agentūroje. Taigi, pirmiausia, aš esu prisėmęs asmeninius įsipareigojimus saugoti aplinką, aš tikiu Europą, tikiu ES vykdomą aplinkos saugos politiką. Ir dar vienas dalykas, aš turiu žinių, kurios man leistų visus šios darbus atlikti. Turiu patirties aplinkos saugos rytyje, ypač galbant e, apie mokslinio tyrimų panaudojimą šiais ryčiai su agentūra bendradarbiauju jau seniai, nuo jos atsiradimo faktiškai. Olandijoje su buvęs atinkamos agentūros departamento direktorius. Dirbome e, su įvairiais, e, įvairių regionų atstovais, nuo Budapešto iki Kopenhagos ir, ir Pietų Europos. Vėliau, kaip jau sakiau, dirbau toliau mokslinį darbą vykdomos buvo mokslo tyrimo programos Olandijos susijusių su klimato kaita. Tų programų buvo gyvendinta, atlik, tyrimų buvo atlikta daug ir, ir programų gyvendinta taip pat nemažai. Dirbome su vairiais institutais Lenkijoje, Ispanijoje ir kitur. Olandijoje esu dirbęs su įvairiausiais departamentais ekonomikos, pavyzdžiui, reikalų, vandens, transporto, e, departamentais, teikiau jiems konsultacijas ir patarimus susijusius su taršos mažinimu, su pakrančių apsauga ir vairiais kitais klausimais. Na ir galiausiai tikiuosi, kad galėsiu dirbti atsivaudamas jūsų interesams ir tikiuosi, kad turėsite man daug klausimų. Dėkui. Thank you, Mr. Bellinger, and we... Ačiū, ponui Velinga, pradėsime savo klausimų raundą. Pirmiausia, ponia Gardinį, prašom. Sì, eh, grazie. A questo punto... Ačiū. E, Vėlų, sunku galvoti klausimus. Jūs jau daug ką iš to, ko norėjau paklausti, paminėjote savo pasisakymę, tačiau norėčiau, kad paaiškintumėte koks yra ryšys. Tiksliau, kaip jūs įsivaizduojate mokslo įdėgymą į Europos politiką, nes kartais ryšiai tarp e, e, nevyriausybinio organizacijų, mokslinio organizacijų ir mokslininkų uh, yra apspręsti šiokių tokių iš anksto susidaromų idėjų. Ačiū už klausimą. Suprantu, kad parlamentas tiesiog užmėtytas informacija ir pasiūlymais. Tai Tokia situacija, aišku, agentūra gali tiesiog padėti atsirinkti svarbiausią informaciją. Taip pat svarbus mūsų bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis. Jums mm. konkrečiai, pavyzdžiui, galiu pateikti bendradarbiavimo su Airija pavyzdį. Bet uh, Galiu pasakyti, kad vis dar nepakankamas ryšys tarp agentūros ir nacionalinių parlamentų. Manau, tam, kad būtų dirbama veiksmingiau, reikia pasiekti bendrą konsensuso Europos tyrimų institutams dėl aplinkosaugos klausimų. Taigi, Manau, kad visą tai padėtų atsirinkti produktyviausius pasiūlymus. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu Linda Makevan. Iš tikrųjų, jūs aktyviai veikiate savo šalyje. Noriu paklausti, ar jūsų nuomonė Europos agentūros veikla yra naudinga. Uh, Ar jūs e, agentūros darbo rezultatais pasinaudotumėte ir galbūt kokių pokyčių norėtumėte matyti agentūroje ir kas turėtų būti agentūros klientai? Niderlandai yra viena iš pažangiausių šalių Kalbant apie aplinkosaugą ir agentūra pasinaudojo mūsų šalies patirtimi, o dabar yra atvirkščiai. Dabar politikos formuotojai Niderlanduose naudojasi agentūros rekomendacijomis. Taigi mums svarbu užtikrinti tinkamą agentūros veiklą. Dabar agentūrai tenka labai svarbus vaidmuo spręsti visos Europos problemas ir šiaurinių, ir pietinių regionų, todėl svarbu bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir ne tik su taip vadinama tradicinė, tradiciniais Europos regionais, bet minėtais šiaurės ir pietų regionais. Iš tikrųjų, galime dabar mes pasinaudoti uh, agentūros patirtimi, bet agentūra turėtų dar labiau plėsti savo darbo tvarkę, turėtų numatyti įvairius ateities scenarius, kaip spręsti kraštovaizdžio problemas, ūkininkams kylančias problemas ir panašiai. Liberalų frakcija. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriau Velinga už jūsų prisistatymą. Jūs tikrai turite daug patirties ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu, ir dėl to nekyla jokių abejonių. Keletą mano klausimų jau atsakyta. Norėčiau užduoti dar vieną. Kokie jūsų nuomonė yra pagrindiniai uždaviniai agentūrai artimiausiais metais ką agentūra jau daro tose srityse ir kaip tą veiklą būtų galima pagerinti. Na, nemanau, kad viskas yra pasakyta. Be abejo, klimato kaitos klausimai sulaukia daug dėmesio. Čia daug ką reikia nuveikti, tačiau svarbu ieškoti tinkamiausių sprendimų ir harmonizuoti ES politikas, ieškoti, kaip sujungti įvairias politikas, pavyzdžiui, oro taršos, suverenumo, apsirūpinimo energijos ištekliais, tikslus ir politikas ir panašiai. Reikėtų, kad klimato darbo tvarkė būtų susita su ekonominė darbo tvarkė, kad būtų atliekama tinkama stebėsena. Maistas, ištekliai, ir ekologija grįsta ekonomika bei kraštovaizdžio išlaikymas turėtų būti prioritetai. Galiausiai, jums leidus, bet vėlgi reikėtų apie tai diskutuoti atskirai, reikėtų iškla, iškelti klausimus, kokie yra svarbiausia aplinkos saugos tikslai. Maničiau, pavyzdžiui, plastikas jūrose ir vandenynuose yra labai rimta problema. Agentūra galėtų atlikti vertinimų šioje srityje. Jūrų tarša, o teršia žemės ūkis, vėlgi yra tas klausimas, prie kurio reikėtų aktyviai padirbėti. Dėkui. Thank you. Pirmininkas, ačiū. Žalių frakcijos vardu Satu Hasi, prašau. Dėkoju. Profesoriu Velinga, iš jūsų gyvenimo prašymo matyti, kad jūs daugelį valdybų esate dirbęs, daugelį patariamųjų institucijų valdybų narys esate buvęs. Profesorius Skulos štai minėjo, jog jis mano, kad aktyvi narystė mūsų agentūros valdyboje reikštų, kad reikia dirbti bent tris savaitės per metus. Ar jūs turėsite tiek laiko, ar galėsite skirti šitiek laiko tam darbui? Pirmininkas, dėkoju. Atsakymas. Ačiū. Man 60. Dveji, netrukus išeisiu į pensiją, kol kas tiesiog sumažinsiu universitete darbo krūvį ir turėsiu krūvį. Dar po metų krūvis sumažės dar porą dienų. Kitaip tariant, mano darbo apimtis mažėja akademinėje srityje, tad man bus proga surasti tas tris laisvas savaitės dirbti valdyboje, Ir tai yra visiškai įmanoma, nes aš sakiau, kad turiu labai rimtų įsipareigojimų aplinkos saugos rytyje. Dėkuoju. ICR, GUR und EFD sind immer noch nicht anwesend, wenn ich richtig sehe. Und darum starten. Dėkoju. Regisi daugiau papildomų klausimų. Nelabai liko Linda McEvan gal dar norėtų klausi. Kolegė Gardinį taip pat regis ne. Tad klausimus baigiame. Nuoširdžiai dėkoju visiems. Dėkoju visiems kandidatams, kurie atvyko prisistatyti ir atsakyti mūsų klausimus. Dėkoju ir Mums buvo tikrai įdomu išklausyti jų pozicijų, o dabar liksime posėdžiauti toliau, liks koordinatoriai, teks apsispręsti, kieno kandidatūrą pasirinksime. Visiems kandidatams ačiū ir laimingos kelionės namo. Koordinatorių posėdis dabar. Norėčiau pasakyti štai, 18.30 šioje salėje mes jį ir pradėsime. PM. Matijas, maybe we could phone the other coordinators and see if they can come now. Galbūt galėtume paskambinti kitiems koordinatoriams ir jie galėtų ateiti jau dabar. Ar manote, kad tai būtų įmanoma? Äh, Na, pabandyti galima. Gal ir pavyktų, būtų puiku, bet kažin ar pavyks. bet bandymai rizikuoja užtrukti pusvalandį. Na, tai to pabandykime ir kai jie jau visi susirinks, tai tuomet galėsime pradėti posėdį. Na, kai tik visi susirinks, tai ir pradėsim. Tai šiaip pirminis sprendimas bus 18.30.